Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai, komisarė Piebalksai, gerbiami svečiai. Vystimosi komiteto vardu noriu jūs visus pasveikinti atvykusius į šį klausimą apie vystimas švietime. Aš esu Pačmarikas, komiteto narys ir man malonu ben, ne, pirminkauti šiam posėdžiui kartu su kolega. Klausimas e, turės dvi dalis. Pirmoji dalis kalb, bus skirta santykiams tarp vystimosi ir švietimo, o antroji dalis e, bus skirta pasiūlymams Europos vystimojo švietimo politikai. Kiekvienos dalies pabaigoje turėsime po 20 minučių pasikeisti nuomonėmis tarp prelegentų, komiteto narių ir kitų dalyvių. Taip pat noriu Jums priminti, kad ši iniciatyva yra susijusi su fotoparoda Afrika Lenkų keliautojų ir savanorių akimis pasaulinis švietimas. E, tai yra organizuojama kartu su, bendrabiaujant su pirmingaujančia Lenkija ir asmeniškai su ponu Stanovskiu, kuris yra Lenkijos e, valstybės sekretorius e, vystamai politikai. Taigi kviečiame visus dalyvauti šios parodos atidarimo ceremonijoje, kuri įvyks šiandien pusę septynių trečiame aukšte prie baro kavinės. Taip pat noriu pasveikinti komisarą Piebalksą, kuris e, pasakys įžanginę kalbą apie komisijos politiką <clears throat> ir įsipareigojimus vystamojo švietimo e, srityje. Ir čia norėčiau paminėti dvi komisijos iniciatyvas. Pirmiausia, suinteresuotų šalių konsultacijų procesas pagal struktūrinio dialogo iniciatyvą, kuris leidžia įvairiems veikėjams iš viso pasaulio dalyvauti ES e, ateities politikos kūrimo procese. Ir antras dalykas, idėja Europoje, tai yra aukštos kokybės vystoma švietimo analizė ir e, informavimo patirtis Europoje bei rekomendacijos. Esu įstikinęs, kad apie tai daugiau išgirsime diskusijos metu. Dabar norėčiau pasveikinti komisarą Piegalsą, kuris nuolat lankosi mūsų komitete ir Suteikiu jam žodį. Ačiū, pirmininkė. Gerbėjai parlamento nariai, svečiai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamento vystamajam komitetui ir žmogaus teisų pakomitečiui, kad jie surengė šį klausimą. Ir tai yra antras renginys, kuriame man malonu lankytis. Daugelis jūsų lankėsi DIA studijų konferencijoje praėjusiu metu spalio mėnesį ir man malonu vėl su jumis sustikti. Asmeniškai, kaip ankstesnis mo mokytojas ir mokyklos direktorius, aš visada aistringai galvoju apie švietimą. Ir nors mano karjera šiek tiek mane nutolino nuo švietimo, aš tikiu švietimo gale ir švietimo e, tobulinimas yra būtinas kaip visada. Todėl, e, kaip vystimos komisaras, e, aš džiaugiuosi, kad turiu patirties švietime. Vystimo, vystomasis švietimas susijęs su informavimu ir situacijos kūrimu, kuomet Europos visuomenė būtų informuota apie vystomai, vis, vystomosius klausimus ir galėtų dalyvauti tame procese kritiškai. Mums reikia visuomenės dalyvavimo. Ne tik tam, kad paremtume savo vystimosi politiką ir jos tikslus, bet svarbiausia, kad galėtume kurti Europos ateitį ir mūsų santykius su likusia pasaulio dalimi. Žinoma, neturiu aiškinti apie vystamojo švietimo e, pranašumus. Mano nuomonė, mums reikėtų dabar galvoti apie tai, kaip galėtume pasiremti pasiekimais ir užpildyti trūkstamas spragas. Iš komisijos pusės tai reikštų mūsų, turimus, mūsų turimų išteklių panaudojimą, svarbiausia DIR programą, kad ji būtų kaip katalizatorius įvairiausioms iniciatyvoms, kurios vyksta įvairio, įvairio, kai kuriuose valstybės narėse ir skatinti tai daryti visose valstybės narėse, kad vystamas išvietimas pakiltų šiek tiek aukštesnį lygį. Pavyzdžiui, visuomas švietimas mokyklose. Jeigu rydienos europiečiai nori aktyviai dalyvauti, kuriant pasaulį ateityje, turime padėti jiems šiame kelyje siekiant pasaulinės pilietybės. Todėl mm, ministrų komiteto, Europos tarybos ministrų komiteto rekomendacijos valstybėms narėjams dėl švietimo E, pasaulinė tarpusavio priklausomybė yra sveikintinas žingsnis į priekį. Taip pat malonu matyti, kad daug valstybių narių, pavyzdžiui, Portugalija arba pastaruoju metu Čekija, patvirtino strategijas skirtas vystomajam švietimui. Šios strategijos daugeliu atveju yra intensyvių daugia šalių procesų rezultatas Jie puikiai iliustruoja, kokia aktyvi yra vystoma švietimo bendruomenė Europoje. Mano šalyje, Latvijoje, projektas pavadintas mokyklos vystoma švietimo satelitai, kurie kartu finansuoja ir komisija, padeda apmokyti mokytojus ir kurti e, vystoma švietimo veiklą mokyklose. Šis projektas yra pagrindas tolesniam darbui e, su švietimo ministerija ir Tokiu būdu vystomasis švietimas įtraukiamas į mokytojų apmokymą. Švedijoje, Estijoje, Slovakijoje ir Junktinėje karalystėje projektas skirtas e, žinojimu apie tūkstančius tikslus tarp mokinių ir mokytojų, sukuria ryšius tarp Europos mokytojų ir studentų ir jų na, partnerių Afganistane. Per šį tiesioginį ryšį vaikai praktiškai ima suprasti, ką, ką reiškia tūkstantmečio vystimosi tikslai ir ką jie reiškia žmonėms besivystančiose šalise. Tokie projektai yra investicija į ateitį, e, nes daugelis jaunų piliečių sužino apie klausimus praktinę prasme ir jie turės ateityje dalyvauti tokiame darbėje. Galėčiau pateikti daugiau pavyzdžių, tačiau šie keletas pavyzdžių jau aiškiai parodo, ką galima padaryti, kad visuomet švietimas būtų priartintas prie e, jaunųjų kartų. Žinoma, mūsų darbas vystoma švietimo srityje neturi sustoti prie mokyklos durų. Informavimas, piliečių informavimas yra taip pat svarbus. Todėl mes sveikiname įvairias iniciatyvas, kurios yra skirtos suaugusiesiems. Tai yra kampanijos informuoti piliečius apie įvairius svarbus klausimus, pavyzdžiui, pasaulinis teisingumas, sąžininga prekyba ar tūkstančiame vystimosi tikslai. Manau, kad mes galime su pasitikėjimu e, demonstruoti tas visas iniciatyvas ir padaryti išvadą, kad e, bendradarbiavimo požiūris šiame procese apsimoka. Dėl, vienos, dėl šios priežasčios, kaip ir kitų, komisija ir toliau palaikys ypatingus santykius su nevalstybiniais veikėjais ir vietinės valdžios institucijomis. Aš esu įsitikinęs, kad yra prigimtinė papildoma pridėtinė vertė mūsų darbės tokiais e, asmenimis. Todėl daugia šalėje finansinėje perspektyvoje nuo 14 iki 20 metų aš pasiūliau racionalizuoti tematinės programas. Jeigu toks pasiūlymas bus patvirtintas, visos teminės veiklos bus ir organizuotos pagal dvi programas. Viena iš jų būtų nevarsybinių veikėjų ir vietinės valdžios institucijų programa, o antra maisto sauga, pasauliniai iššūkiai, klimato kaita, e, migracija ir prieglaustis, investicijos į žmonės. Aš taip pat pasiūliau padidinti nevalstybinių veikėjų programos dydį 20 procentų. Vystomasis švietimas ir informavimo kampanija turėtų būti išlaikyti kaip šios programos dalis. Komisija deda pastangas ir kitose frontuose, plėtojant mūsų e, vystomą švietimo strategiją, Įvairios e, iniciatyvos struktūriniam dialogui pradėtos 2010 metais per DR programą yra viena iš tų programų. Vis toks įtraukiantis e, procesas jau padarė poveikių mūsų darbui. Mes bandėme atnaujinti savo uh, pabrėžimą bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis ir išdėsite aiškius pagrindus mūsų vystamo švietimo veiklai. Toks naujoviškas požiūris, kylantis iš dėra studijos, bus labai svarbus, e, prašant teikti pasiūlymus e, jau šių metų spalio mėnesį. Šis kvietimas labiau pabrėž Europos mūsų projektos europinę dimensiją ir e, geografinį balansą mes pristatysime komplementariškumo įpareigojimus su valstybių narių politika ir projektų strategijomis šio, formalioje švietimo sistemoje. Tokie požiūrė ir projektai bus patikslinti aiškiau ir geriau bus apibriežti. Mes taip pat numatysime galimybę teikti paramą didesniems projektams, kurie pademonstruoja ypač e, stiprią europinę dimensiją. Aš esu įstikinęs ir a, galiu pasigirti, kad a, procesas prasidės, kuris, kuris prasidėjo su tyrimu ir toliau darys įtaką gerinant mūsų darbo pobūdį. Žinau, kad daugelis iš jūsų esate puikiai, tai puikiai informuoti ir uh, dirbate su DIR tyrimu ir noriu už tai jums padėkoti. Komisija yra atsidavusi savo darbui pagal dėr tiesimui ir dalyvavimui daugia šalime procese. Aš e, tikiuosi jūsų diskusijų išvadas paskaityti e, vėliau ir pažiūrėti, kaip galime siekti pažangos vystomajame švietime, ponios ir ponai. Vystomasis švietimas apsimoka tuo met, kai tie, kurie dalyvauja jame, pakankamai rūpinasi tuo, kad būtų užtikrinta, jog visuomenė, saugusiai ir vaikai galėtų įsitraukti į mums visiems ir daugeliu žmonių, aišku, šios salės ribų e, vystimosi klausimai, klausimų pristatymas vaikams ir saugusiems pateikia e, labai platų pasaulio vaizdą ir tai nieko nuostabaus galbūt mūsų požiūris į vystamą į švietimą nėra tobulas, tačiau mes esame teisingame kelyje ir tam, kad galėtume eiti teisingų kelių toliau, mes esame pasirengę išklausyti jūsų apie tai, kas veikia gerai, kur galėtume pasistengti pasiekti daugiau. Šiais komplikuotais laikais tiek Europoje, tiek kitur Europos piliečiai, aišku, yra sunerime dėl savo ateities kai kurie kvestionuoja e, vystimosi finansavimo trečios šalise e, išmintingumą, mūsų dalyvavimas vystomajame švietime gali būti netinkamai suprantamas galbūt, tačiau mūsų darbas, aš manau, yra labai svarbus ir turime, manau, sustiprinti savo pastangas, kad pasiektume ne tik bendros paramos vystimuisi, bet ir tikro piliečių įsitraukimo į šį procesą. Manau, kad galime sukurti poveikį, padaryti poveikį jų požiūriui ir turime to siekti. Tačiau turime ir klausti savęs, ar sėkmingai e, vykdome šią užduotį, ar galima padaryti daugiau, ar yra kitų būdų užtikrinti, kad mūsų gaunami, mūsų siunčiamis visuomenės signalai padarys e, ilgalaikį poveikį piliečiams. Tai yra klausimai, kurie turi e, lemti mūsų apmąstymus. Vystamasis švietimas yra vertingas dalykas, jis yra svarbus. Tai yra viena iš veiklų, kur e, e, Europa prisideda pateikdama finansavimą. Europa yra vienas didžiausių uh, donorų ir 301 milijonas eurų išleidžiamų kasmet e, DR projektams yra gerai išleisti pinigai tiems, kurie sakytų, kad e, galėtume tiesiog investuoti tos pinigus besivystančiose šalyse. Aš pasakyčiau, kad būtent tai mes ir darome. Šviet... Visamasis švietimas e, turi ilgalaikę viziją, kurią naudoja investuodamas į žmonės visur. Tai yra investicijos į žmonės taip pat ir Europos Sąjungoje, į vaikus ir į suaugusiosius. Ir tokiu būdu mes jos galime jiems padėti tapti tikrais pasaulio piliečiais. Ir per jų veiksmus ir jų įsitraukimą mes investuosime ir toliau į kitus žmonės besivystančiame pasaulyje, kurie stengiasi išbristi iš skurdo. Jeigu tai nėra kilnus tikslas, tai kas yra kilnus tikslas? Ačiū už jūsų dėmesį ir taip pat noriu paminėti, kad mūsų direktorius Kristian Schmidt pasiliks jūsų konferencijoje ir atsakys klausimus, jeigu kiltų tokių klausimų apie komisijos politiką. Mes iš tikrųjų vertiname vystamą išvietimą ir manau, kad tai yra viena sėkmingiausių programų e, vykdytų Europos Sąjungoje remiant vystamą į bendradarbiavimą. Ačiū. Much, Ačiū komisijos nariui už kalbą ir už darbą šio klausimu. Ir iš tikrųjų, mm, atsakėte į klausimą mūsų pirmosios temos, tikrųjų, kodėl reikalingas, kodėl vystimus reikalingas visumasis švietimas. Labai pozityviai aptarėte šį klausimą. Vystomasis švietimas yra labai plati savoka, galinti apimti įvairius aspektus, įvairias dimensijas. Tai yra visuomenės informavimą, formal, neformalų švietimą, kam, įvairias kampanijas, propagavimo priemonės ir taip toliau. Aš ir pats dalyvavau vienoje kampanijoje Lenkijoje, kuri buvo pavadinta a, globalaus švietimo savaitė. Tai yra tas pats, ką mes vadiname visuomuoju švietimu. Ir per 10 tūkstančių 000 moksleivių dalyvavo paskaitose apie globalų švietimą per kelias savaitės, taigi tai parodo, kaip mes galime įtakoti, kaip galime priepti ir mokyklas. Ja, labai svarbu keistis pažangiausią praktiką Europoje, kad toliau būtų galima kurti strategijas ir gyventi dėl vystamojo švietimo. Ir todėl mes pakvietėme Europos tarybos, pilietinių organizacijų, universitetų, uh, atstovus, kad jie pristatytų įvairius požiūrius, kad galėtumėm dalyvauti tuomet plačiose diskusijose šio klausimu. Noriu šiltai pasveikinti mūsų tris pirmuosius e, prelegentus, Vanės Andreoti kuri yra globalaus švietimo e, profesorė Ulų universitete Suomijoje, Zuzana Hlavičkova, kuri yra Čekijos užsienio reikalų ministerijos vystomo bendarbiavimo ir humanitarinės pagalbos direkto, departamento direktorė ir Matijas Fidler, kuris yra Airijos um, vystomo švietimo asociacijos direktorius ir DIR uh, profesorius Dublino universitete. Visų pirma, Vanessa Andrioti, aštuonios minutės, labai prašysiu pasisakymo laiko neviršti, kad dar galėtumėm ir padiskutuoti. Is it okay now? Okay, thank you. So, ladies and gentlemen. Varės ir ponai. Visų pirma, noriu padėkoti Europos, vystimo, Europos parlamento vystimosi komitetui ir uh, žmogaus teisų pakomitečiui už tai, kad pakvietė mane į šios klausimus. Aš galvoju, kad mm, vystomas išvietimas yra labai svarbus, kadangi esu iš Brazilijos kilusi ir kaip jau seniau buvo minėta, aš esu e, e, globalaus švietimo profesorė, tai yra vienintelis toks postas Europoje. Aš savo pasisakymo metu kalbėsiu ne vien tik tai apie tai, kas yra mano parengtose dokumentuose, bet taip pat ir apie tai, kas yra skaidrėse, taigi kviečiu į jas, į jas pažvelgti. Po šaudimo Osle vis puikiai suprantame, kaip svarbu galvoti apie švietimą ir kaip svarbu suteikti priemonę žmonėms dalyvauti labai, sudėtingoje, labai įvairioje nelygioje visuomenėje kaip aktyviems piliečiams. Taigi, uh, Mm, svarbu, aišku, apsisaugoti nuo įvairių dogmų ir fundamentalizmo, kad tai mm, netrukdytų vykti politiniams procesams ir kad nestiprėtų smurto įtaka. Kita vertus, žinių visuomenės kontekste vystomasis švietimas turi taip pat užtikrinti, kad besimokantieji keistų savo požiūrius, visa visuomenė žinios turi keistis, turi būti <clears throat> globalus mąstymas vystomas per kritinį mąstymą, per raštingumą įvairiose srityse, kad žmonės galėtų e, informuoti ir etiškai įtakoti savo visuomenės kitimą. Taigi, kalbant apie DR strategijos iššūkius, aš norėčiau pakalbėti apie tris dimensijas. Visų pirma, kaip dėl politiką būtų galima harmonizuoti, suderinti Europoje. Antra, kaip reikėtų sustiprinti e, etniškumo tikslus, solidarumo tikslus, kad tai taptų vystoma švietimo esme. Ir trečias dalykas yra, kaip padėti užtikrinti mokytojų e, pedagogų švietimą. Taigi, visų pirma, kaip dėr politiką būtų galima suvienodinti, suderinti Europoje. Labai svarbu, aišku, pasidžiaugti, kas jau yra nuveikta, tai yra vis, įvairių dalyvaujančių šalių e, renginiai, įvairūs procesai, kuo mes galime jau pasidžiaugti. Aš paminėčiau Portugaliją, Čekiją, Lenkiją, Suomiją kurios formuoja politiką šio klausimu. Taip pat e, yra vykstantis ir dialogas dėl politikos formavimo ir labai svarbu, kad būtų suformuotas konsensusas kad e, tas konsensusas būtų kaip pagrindas, kad jis neužkirstų kelio tolesniai raidai. Taip pat svarbu pažvelgti į istorinę paradigmą vystimosi kontekste, aš apie tai pakalbėsiu plačiau vėliau. Uh, ir todėl labai svarbu galvoti apie vystomą švietimo konceptualizaciją ir įtraukimą į kitas rytis. Aš čia mm, trumpai paminėjau taip pat ir ataskaitą e, The Watch Report. E, galite ją pasiimti e, iš mm, person, sekretariato. Čia kalbama būtent apie įvairių įgūdžių stiprinimą ir ataskaitos kurios yra nukreiptos vien tik tai viešuosius e, ryšius, tai nėra tikrai vystomo švietimo e, pagrindų parengtos ataskaitos. Aš galvoju, kad e, vystomas švietimas turi būti konceptualizuojamas, kad tai būtų savo, sąveika tarp asmens ir išornio pasaulio, kad tai būtų visų santykių pagrindas. Uh, ir kad tai būtų būtent suprantama ir perteikiama švietime. Čia globalizacijos kontekstas yra labai svarbus. Aš čia miniu skepticizmą, trapumą, kultūrinius aspektus ir tai, kad reikia politinę galę perkonfigūruoti čia vystomas išvietimas būtų visako centras. Tokio tipo globalus švietimas yra sėtinas su kitų krypčių švietimu, ką mes matome dabar švietimo srityje plintant. Tai yra švietimas apie tvarumą žmogaus teises, vietos ir globalų kontekstą, etikos švietimą, daugia kultūriškumo švietimą, identiteto, um, globalios pilietybės ir taip toliau švietimą. Dabar kalbant apie gebėjimus, įgūdžius, kas būtų tų trijų uh, ratų centre, čia aš visų pirma galvočiau apie globalų mąstymą. Uh, Ir e, Suomijos agentūra, kurie organizuoja mobilumą e, Suomijoje, dirba kartu su mumis, būtent formuojant globalaus mąstymo koncepciją. Tai, kas yra tie gebėjimai, kurie yra labai svarbus, kurios turi turėti tie, kurie mokosi tam, kad būtų galima užtikrinti e, lygybę ir įvairovę. Čia labai svarbus įvairūs procesai, dinamika, santykiai tarp vietos ir išorės, visų sąlygų sukūrimas, taip pat atsparumas, besimokančiojo gebėjimas apmastyti, kas vyksta, lankstumas, atvirumas mąstymė, Galvojant apie požiūrį į įvairovę, labai svarbu pabrėžti noras dirbti su įvairiomis galimybės, atvirumas, lankstumas, kitų teisių gerbimas, um, priešingos nuomonės gerbimas, žinių kūrimas ir taip toliau. Kalbant apie lygybę, čia labai svarbu pabrėžti žmogaus pasirinkimo galimybę, tarpusavio priklausomybę, civilinė, pilietinės teises, socialinę atsakomybę, atsakingą pasirinkimą ir gebėjimą kurti žinias bei e, būti informuotam. Čia norėčiau jūs pakviesti dabar kartu su manimi pabandyti pamastyti apie e, tas problemas, apie kurias dažnai nekalbama šioje srityje. Dažnai e, konferencijose ar dirbdama su studentais aš paban, paprašau studentų pasipraktikuoti taip. Įsivaizduoti kukurūzų burbuolės, kurios yra surenkam, derliaus surinkimo metu yra surenkamos ir pasižiūrėti, ar jos yra tokios, kaip kad, pavyzdžiui, čia matome ir ką, palyginti su tuo, ką jie mato priekybos centruose čia būtent aš kalbu apie ryšį tarp uh, ryšį su uh, daugiakultūriškumo švietimu ir etiškumo švietimu, solidarumo švietimu. Čia aš norėčiau ypač pabrėžti etiškumą tokį tėvišką požiūrį, uh, kuris prieš pastatytinas uh, tam, ką e, visamasis švietimas e, akcentuoja kad labiau reikėtų galvoti ne apie tokį tėvišką požiūrį, kas, kas yra tik tai pagalba ar labdara, o reikėtų akcentuoti kiekvieno žmogaus orumą. Būtent visuomasis švietimas tai yra žmogaus galimybės, e, žmogaus atsakomybė. Norėčiau vėlgi pasiūlyti pagalvoti apie tai, kad reikia daugiau dialogo, partnerystės, derinamų veiksmų. Čia aš cituočiau Harry Gadubą profesorių iš Keiptauno universiteto. Afrikos valstybėse Jis e, siūlo kelti klausimą, ar mes tik tai e, siekiame Afrikos valstybės mokyti, ar mes tengiamės užmėgsti dialogą. Ir galiausiai kalbėdama apie pedagogų rengimą, aš norėčiau pacituoti suomių uh, E, pavyzdį. Aš UL universitete koordinuoju magistrantūros e, kursą e, pedagogams šviesti. Manau, kad labai svarbu būtent kalbėti apie pedagogų rengimą, kad būtų suteltas dėmesys į vystomą išvietimą. Mūsų mokymo turinys yra paremtas globaliu mąstymu, etika, socialinę kultūrą, lokalaus, globalaus konteksto analizę, šiaurės pietų analizę, analizę iš apačios į viršų, iš viršaus į apačią, socialinių reiškinių įvairių tyrimą, naujų formų paiešką. Galvojame apie naują pedagogų DNR ir naujus gebėjimus, kuriuos jie turėtų turėti, kad tai nebūtų vien tik tai žinių perdavimas, kad uh, didesnis dėmesys būtų suteltas į etiškus pasirinkimus, kad žmonės turėtų galimybę būti piliečiais, e, kad būtų pedagogai e, mokomi kaip tyrėjai, kaip e, akademikai. Empiriškai tvirta pedagogika yra labai svarbi. Taigi reikia daugiau mokslo tyrimų šioje srityje. Uh, Ir šioje programoje yra didžiulis akcentas į partnerystės, kad būtų padėta e, įvairiems e, suinteresuotų grupių procesams plėtotis pasiremiant visuomenės e, įvairių veikėjų sąveiką. Tai tiek. Ačiū už galimybę pasisakyti čia. Uh, next... Labai ačiū. Kita kalbės uh, Zuzana Hlavičkova. E, labas rytas. Noriu padėkoti Jums už galimybę pristatyti Čekijos Respublikos e, vystamojo švietimo strategiją Jūsų komitetui ir kitiems kolegoms, kurie užsima šiuo klausimu. Ši tema yra iš tiesų svarbi mūsų vyriausybei, užsienio reikalų ministerijai, kuriai atstovauju. Aš dirbu vystamo bendradarbiavimo ir humanitarnės pagalbos departamente. Norėčiau Jums pristatyti keletą pastebėjimų apie tai, kaip ir kodėl mes rengiame savo strategiją globaliam vystamam švietimui, kas apima šį procesą ir kokie yra mūsų lūkesčiai dėl rezultatų strategijos. Keletas e, pirminių pastabų. E, Čekija įstojusi į SBO ir ES tapo šalimi donorė, siekdama e, suteikti pagalbą besivystančiams šalims ir kovojant su skurtu. Ir mm, šį, aišku, įsipareigojimą ir tokius siekius galima gyvendinti, jeigu visuomenė mus parengs. Uh, E, Čekijos visuomenė vis tik tai dėje nelabai daug ką žino apie pagalbą vystimusi ir susijusius dalykus. E, Žmonės e, pademonstruoja solidarumą iškilus humanitarnėms krizėms, tačiau dar nedaug suvok, nelabai suprantama, koks yra svarbus ilgalaikis vystomasis bendradarbiavimas. Daugeliu čekų problemos, su kuriomis susiduria e, besivystančios šalys, atrodo, yra labai tolimos, nes neturi tiesioginio e, sąryšio su jų kasdieniniu gyvenimu. Mes e, dirbame remdamėsi savo pastebėjimais taip pat ir rekomendacijomis iš ES kitų organizacijų ir bandome e, iškristalizuoti tam tikras sampratas, nuostatas, dirbdami su vyriausybė ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios veikia šioje srityje. Dirbome kartu rengdami nacionalinę strategiją. E, viską atlikome tikrai deramų laikų prieš dviejus, trejus metus. Pradėjome dirbti ir dirbome kartu su švietimo ministerija. Tuo metu buvo įgyvendinamos išsamios Čekijos švietimo sistemos reformos švietimo ministerijos iniciatyva. E, nuo 2003 metų nevyriausybinės organizacijos remia mūsų veiksmus. Mes e, turime e, ir biudžeto eilutes, kasmet joms skiriama skiriamos tam tikros sumos pinigų, kad jos galėtų veikti ir uh, Taip pat e, skiriama lėšų švietimo įstaigoms. E, mokytojai gali naudotis jomis, e, imdamėsi tam tikrų švietėjiškų veiksmų, taip pat visuomeniai mhm. skiriama lėšų. Ir kasmet ši veikla tampa vis svarbesnė. rengiamos e, pagrindų švietimo e, programos pradinėms vidurinėms mokykloms, e, kuriuose kalbam apie aktualius dalykus. Nuo 2007 metų vis daugiau šviet, vystomojo švietimo principų yra įrašoma į programas. Mes taip pat atsižvelgėme į 2005 metais e, priimtas išvadas Briuselio konferencijoje, Briuselio deklaracijoje išdėstytas. Taip pat e, buvo atlikta partnerių peržiūra 2008 e, metais dėl Čekijos Respublikos ir išvados taip pat atsispindi mūsų strategijoje. Mes bandome iškristalizuoti svarbiausius terminus, principus, e, bendradarbiaujame su skirtingais veikėjais ir e, bendraujame daug su partneriais, e, pirmiausiai iš švietimo įstaigų, taip pat valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų. Strategija mūsų egzistuoja tiek elektroninėje formoje, tiek ir e, atspausdinta popierinėme variante, galite pasiskaityti, aš atsivežiau kopijų. Jis susideda iš dviejų dalių. Pirmoji yra analitinė, kurioje apibrėžiamos pagrindinės temos, principai, e, svarbiausi veikėjai, e, vystomajame švietime, o B dalis apibūdina mūsų pagrindinės priemonės strateginės penkerių metų laikotarpiui. Mes e, nutarėme vartoti terminą globalus vystomasis švietimas. Ir šis terminas apima tam tikrus reiškinius susijusių su vystimusi. Mes e, pasirinkome šį terminą kaip kompromisą tarp nuomonių, kurias išreiškė praktikai ir teoretikai. Mes bandėme e, surasti sąlyčio taškus tarp Masrito deklaracijos ir kitų dokumentų. Mūsų švietimo ministerija labai greitai ėmėsi veiksmų, e, numatydama priemonės e, švietimo dėl pilietiškumo, žmogaus teisių. E, tie visi dalykai yra įrašyti į mūsų strategiją, atspindi globalų kontekstą. apibrėžimas yra gana platus, kalbu apie apibrėžimą globalus vystomasis švietimas, atspindi suinteresuotų šalių nuomonę požiūrį jisai, e, jis atspindi pačią temą. Mes norime, kad žmonės suvoktų um, skirtumus, panašumus egzistuojančius besivystančiose šalyse. Taip pat e, kalbame apie vystomuosius įgūdžius ir apie tikslus. E, žmonės visi turi prisimti atsakomybę už siekį sukurti pasaulį, kuriame visi žmonės galėtų laimingai gyventi. Dar labai trumpai pakalbėsiu apie keletą kitų aspektų pasakysiu, kad e, elektroninė ir popierinė strategijos versijos atspindi išsameu tuos principus, kuriuos minėjau ir miniu. Mes e, kalbame apie formalų ir neformalų švietimą. E, pavyzdžiui, galima daug žinių perteikti per įvairią užklasinę nemokyklinę veiklą, taip pat pasitelkiant žiniasklaidą. Uh, valstybės institucijos labai tiksliai yra apibūdintos, apibrieštos mūsų strategijoje ir kiekvienai iš tų institucijų yra priskirta labai aiški užduotis. Baigdama, norėčiau pasakyti, kad mūsų tikslas yra toks iki 2015 metų įrašyti e, vystamojo švietimo principus į visus, visų lygių e, Čekijos švietimo sistemos priemonės. Dėkoju. Dabar kalbės Matijas Fidleris. me, a very daunting task. Labai ačiū, e, kad pakvietėte. Aš jaučiu, kad laikrodis tiksi ir tikiuosi, kad e, man pavyks e, nuosekliai išdėstyti savo mintis. Pirmiausia, pasakysiu, kad keli kalbėtojai minėjo terminus pasaulinis švietimas ir vystomas švietime Man atrodo, kad vystimas išvietime yra geras terminas apibūdinti tai, ką mes darome e, vis šioje srityje. Ir man atrodo, kad politika ir idėjos šiose srityse yra gerai apibūdinami. Istoriškai e, tai susijęs su vystamojo bendradarbiavimu, e, misionieriai, vystimosi darbuotojai grįžtantis e, pasakoja mums apie tai, kad reikia mums e, informuoti žmonės apie tai savo šalyse. Taigi mes e, vystimas švietime, mes esame susiję ir su reikalais, kurie vyksta visamajame bendradarbiavime, pavyzdžiui, TVT diskusijos ir panašiai. Taip pat mums rūpi diskusijos kurios turi reaguoti apie diskusijas e, švietimo sektoriuje, apie visi klausimai susiję su žinių visuomenė e, ir taip toliau. E, švietėjai turi stebėti šios procesus ir įtraukti tos klausimus į mokymo programas, į mokytojų mokytojų mokymą. Taigi yra tam tikros kerspjūvis tarp šių dviejų sričių. Labai trumpai noriu pakalbėti apie tai. Labai daug kalbame apie socialinį teisingumą, globalizaciją ir vystimasi. Tai labai aiškiai išdėstė Vanesa. Man svarbiausia čia yra teisingumas. Tai yra priversti, kad žmonės pereitų iš to modelio, kuris pagristas labdara, iki e, į vystimasi. Gal kalbame apie e, daugelįpės perspektyvas, kalbant apie vystimasi. Tai nėra linijinis procesas Ne tai, kad tos šalis pasiektų tą lygį, kokiame mes esame. Yra daugelybių perspektyvų, žvelgiant į vystimas ir e, vystimas išvietime, būtent čia yra svarbus. Taip pat visą tai turi šaknis e, ir ryšius su pilietinė visuomenė tarptų žmonių, kurie dirba toje srityje ir namuose. Jie sėja vietinius ir pasaulinius klausimus ir gali parodyti, kad tai, ką daroma vietoje, galima turėti įtakos pasauliniam lygmeniui. Tai yra svarbus ryšys, kuris prisideda prie e, vystimosi švietime kūrybiškumo. Švietimo sritis yra sritis apibūdinama kaip transformavimo mokymosi procesas. Tai reiškia, kad analizė rodo, kad kažkas yra negerai ir reikia kažką keisti, transformuoti. Ir e, tai yra e, vystimosi švietime užduotis. Aišku, reikia daug dėmesio skirti aktyviems piliečiams ir reikia mokytis ne tik apie pasaulinius klausimus, pasaulinės problemas, nebūti tik informuotėms, bet reikia suteikti galių piliečiams kažką daryti. Taigi nereikia palikti besimoksančioje toje padėtyje, kai jis galvoja, kad pasaulyje daug problemų, tačiau ką aš galiu padaryti, nieko negaliu padaryti. Reikia suteikti priemonių ir įgūdžių žmonėms kažką daryti. Yra keturios svarbiausios dimensijos, kurias norėčiau paminėti. Tai pirmoji yra tai, kad vystomas išvietimas susijęs vertybėmis ir percepcijomis. Labai dažnai e, susidurime su neteisinga informacija ir neteisingai suvokimais. Reikia juos pakeisti. Reikia pabrėžti pozityves žmogaus vertybės. Jo rūpinimas į kitais, ne tik kitais, bet ir visa planeta. Visos šios vertybės, rūpinimasis kitais, empatija yra svarbus. taip pat e, kitų poreikių e, supratimas yra labai svarbus. Dirbant su vertybėmis reikalingos tam, tik, tam tikrai sugebėjimai. Turi sugebėti svarstyti, kritiškai mąstyti, e, jausti empatiją žmonėms. Tai reiškia, kad reikia dirbti su žiniomis ir idėjomis. Tai nėra vien tik tai procesas, kas yra svarbus. Svarbu, svarbu yra taip pat žinoti, kas, kas vyksta. Ir taip pat, ką jau minėjau, tai yra patirtis ir veiksmai, tai yra mokymasis dirbant ir aktyvi pilietybė. Taigi tai yra holistinė koncepcija, kuri apim įtraukia asmenį, jo protą, širdį, bet taip pat ir jo kojas ir rankas. Praleisiu keletą skaidrių, nes labai greitai noriu pakalbėti apie tris dalykus e, - vystimosi poreikiai, tam reikia visuomenės dalyvavimo, reikia globalios visuomenės ir naujų paradigmų. Kodėl reikia įtraukti visuomenę? Dankanas Grinas savo knygoje e, nuo skurdo prie galios, e, aiškiai sako, mums reikia aktyvių piliečių ir veiksmingų valstybių, o vystimas išvietime yra susijęs su aktyvių piliečių aspektu. Kodėl reikia įtraukti visuomenę? Galima sakyti, palikime viską ekspertais, jie geriau žino, ką, ką reikia daryti. Tačiau iš tiesų reikia gilaus piliečių dalyvavimo. Visų pirma, todėl, kad e, tai suteikia legitimumą visiems veiksmams. Vyriausybėms reikia legitimumo savo darbe, nes juk e, tai yra pačių žmonių programos. Be to reikia įtraukti e, individus, nes jie kaip vartotojai, kaip aktyvistai, kaip savanoriai, jie gali padaryti poveikį visam pasauliui ir mums jų reikia. Taip pat taip atveriama erdvė sisteminiam pokyčiui. To negalima padaryti vien tik informuojant piliečius. Todėl e, vystimas išvietime yra svarbus, nes jis įtraukia žmonės Tai yra mokymosi procesas, kuris įtraukia žmonės į jį ir transformuoja tą patį procesą. Taip pat mums reikia pasaulinės visuomenės, nes iššūkiai yra pasauliniai. Tai nėra vien tik tai pietų iššūkiai ar besivystančių šalių iššūkiai. Tie iššūkiai svarbus visiems, pavyzdžiui, klimato kaita. Tai nėra vien tik tai problema, kurią galima išspręsti vykdant projektus pietuose. Ši problema įtraukia mus visus. Neligybė taip pat yra svarbi globalių mastu. Ir besikeičianti politinė struktūra taip pat yra svarbus dalykas. Taigi turime suvokti visus globalius iššūkius Jiems reikia globalių sprendimų. Tai negali būti e, vienas sprendimas pietums, kitas šiauriai. Reikia išbristi iš tokio mąstymo. Todėl e, vystimas išvietime yra labai svarbus aspektas, nes jis padeda nugalėti tą binarišką požiūrį į galingą davėją ir dėkingą ėmėją. Apie visą tai reikia mąstyti e, visiškai kitaip, e, dirbant su tais iššūkiais, kuriuos minėjau. Taip pat reikia kalbėti apie bendrą, bendrą atsakomybę e, už bendrą ateitį, o nenurodinėti kitiems, kokia yra jų atsakomybė. Taigi vystomasis švietimas šiuo atveju yra vertinga priemonė. Aš praleisiu paskutinę skaidrę, nes iš esmės Ji apima tris naujas paradigmas, nors jos nėra tokios naujos, tačiau vystimas švietime gali duoti naudos visoms paradigmoms. Požiūris remiantis e, žmogaus teisėmis. E, ir čia taip pat ir vystamis švietime gali prisidėti. E, vystimosi efektyvumas taip pat yra kita paragina, kur galima nuveikti, reikia kritiškai ją vertinti, jį vertinti ir e, klausyti piliečių nuomonės. Baigdamas norėčiau pacituoti Dankano Grino knygą, kur jis iškelia iššūkį 21 amžiui labai aiškiai. Šis amžius, jis sako, čia žmonija arba e, nuskęs, arba išmoks plaukti kartu. Jeigu tai yra tiesa, tai man atrodo, reikia nuo šio klausimo ir pradėti e, visą diskusiją, kas, kam reikia plaukimo pamokų ir kas turėtų būti plaukimo instruktorius. Ačiū. Like open... Labai ačiū, dabar norėčiau pasiūlyti trumpai padiskutuoti. Prašom, jeigu kas turi kokių klausimų, pastabų, komentarų, neturime labai daug laiko, bet prašom. Rekela. Uh, Ačiū. Noriu labai padėkoti už labai įdomius pasisakymus, kurie leido mums pažvelgti į vairius aspektus. Jūs kalbėjote apie individo švietimą Tai irgi yra labai svarbu. Tai yra būtent galimybė individui gauti daugiau gebėjimų, kad galėtų jis lengviau gyventi 21 amžiuje, bet tai taip pat turi įtakos visai visuomeniai, tam, kaip mes suprantame vystomą bendradarbiavimo visus tuos klausimus. Taigi tai labai platis rytis ir reikia tai pripažinti. Pirmajame pasisakymė akcentuota buvo tai, kad būtent dar sunkiau yra sureaguoti į tuos visus skirtingus aspektus ir kaip iš tikrųjų būtų įmanoma pamatuoti, ar mums sekasi e, daryti tai, ką mes e, siekiame padaryti, ar mes artėjame prie kažko, tai ar iš tikrųjų stiprėja tie gebėjimai, pavyzdžiui, Suomijoje, ar pasiekėte kažko e, per vystoma išvietimą, ar, ar tos idėjos sustiprėjo, ar yra kažkas padaryta, gal turite kokių tyrimų atliktų, studijų, kurios leido įverdi, įvertinti pasiekimus, nes tikrai būtų įdomu pasimokyti iš to, kas yra padaryta. Toliau buvo pasakyta, kad mums reikia globalios pilietinės visuomenės, aš labai pritariu tam, tačiau visi matome, kaip sunku sukurti Europos pilietinę visuomenę Mm, profsąjungos dirbančios Europos lygmenių per įvairius tinklus, nevyriausybinio organizacijų tinklai. Tai jau kažkas, tačiau tai dar nėra Europos pilietinė visuomenė. Paprastai nevyriausybinės organizacijos dirba um, specifiniais klausimais ir Aišku, žmonės yra pasiekiami per e, atitinkamai nacionalinę žiniasklaidą, per jų suvokimą ir taip toliau. Ir tai jau yra sudėtinga. Taigi, e, galbūt, nežinau, ar yra pamastyta, kiek sunku sukurti jau europinę pilietinę visuomenę, tai e, pasaulinėje pilietinėje visuomenėje turbūt sukurti būtų dar sunkiau. Gal kažkas turi kokių minčių dėl tos įvairovės ir iš tikrųjų kaip būtų galima to pasiekti. Tai tokie būtų mūsų koment, mano komentarai. Ačiū, Pana Lomin. To... Ačiū, ačiū visiems prelegentams. Buvo labai įdomu klausytis jūsų minčių ir um, man kilo štai koks klausimas galvojant apie pasaulinį pilietiškumo jausmą, taip, tai yra labai svarbu, tai pirmas žingsnis. Mes puikiai žinome mm, tas problemas, mes žinome tą, tą ryšį tarp turtingųjų ir neturtingųjų ir taip toliau. Tačiau kitas žingsnis, kaip į švietimo programas įtrauksite tokius dalykus ir kaip tarptautiniuose forumuose kur priimami sprendimai, tai bus padaryta, kaip mes sugebėsime kažką pakeisti. Manau, kad reikėtų galvoti apie veiksmus, kaip būtų galima konkrečiai kažką padaryti, ne vien tik tai nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu. Manau, kad tai būtų tas kitas žingsnis. Tai aš galvoju, kaip tai galėtų atsispindėti visuomajame švietime, kaip tai įtraukiama. Toks, manau, būtų pirmasis klausimas. Antras klausimas gal trumpai apie tai užsiminėte jūs, pane Lavičkova. Tai yra žiniasklaido švietimas. Tai galbūt įdomus toks būtų, gal nedidelis e, komentaras galėtų būti, bet šis aspektas, kaip jūs tą samoningumą skleistumėt šioje srityje. Ir pono Filerio paskutinį pasisakymo paskutinėje skaidrė mane labai sudomino. Jūs kalbėjote apie pagalbą ir sakėte, kad reikia kritiškų diskusijų dėl pagalbos teikimo. Aš labai pritariu tam. Tik norėčiau išgirsti iš jūsų plačiau, kodėl jūs šią mintį traukėte į savo paskutinę skaidrę. Ačiū. Ačiū, ar būtų dar kokių klausimų ar komentarų? Jei ne, tai gal tada pereitumėm prie atsakymų. Ar jūs norėtumėt pakomentuoti? Pone Glavičkova, prašom. Yes, well, I would like to uh, answer the question. Norėčiau pabandyti konkrečiai atsakyti į klausimą dėl žiniasklaidos e, vystomo švietimo kontekste. Mums tai buvo labai svarbus aspektas. Mes tengiamės apriepti ne vien tik tai formalaus švietimo institucijas, bet taip pat stengiamės pažvelgti visą e, visuomenę bendrai, kaip visumą, galvojame, kaip tos globalius klausimus įtraukti į bendrą informacijos rautą ir pateikti plačiai visuomeniai. Taigi žiniaslaida mums, e, turiuomenyje užsienio reikalų ministerija, yra labai svarbus partneris, perteikiant ne vien tik tai užsienio reikalus, bet taip pat ir tokius globalius klausimus kaip e, vystomai bendradarbiavimą, vystomai švietimą. Tai irgi turi būti, e, turi būti žiniaslaidos dėmesio centre ir reikia nepamiršti tų valstybių, kurios yra daug labiau nei mes pažengę į priekį, kaip, pavyzdžiui, skandinavų šalis, kurios turi netgi specialias programas žiniasklaidai. Aš turiu omenyje būtent, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministerijos, kurios rengia įvairias programas žiniasklaidai remdamos, finansuodamos žiniasklaidos atstovų keliones į besivystančias valstybės, tam, kad žiniasklaidai būtų lengviau skleisti informaciją apie tą ar kitą valstybę, apie jos poreikius ar tikslus to ar kitos rytį. Taip pat galvojant apie informacijos kleidimo veiklą, mm, kurią apimtų tokio, tokia strategija, tai irgi reikėtų įvertinti nuo pat pradžių. Ačiū. Ačiū. Ponas Fidler. Global Civil Society. Um dėl globalios e, pilietinės visuomenės. Aišku, labai sudėtinga tai būtų pasiekti, tačiau aš paminėjau šį klausimą, nes manau, kad tai svarbu kaip idėja kuri keltų iššūkį konceptualiai, konceptualiai dėl to tokio susiskaldimo tarp mūsų ir jų, nes pasaulinė pilietinė visuomenė būtent yra tai, kur galų gale mes galbūt nukeliausime, kol kas tai yra labiau koncepcija nei konkretus tikslas, tačiau yra ir konkrečių žingsnių. Pavyzdžiui, CSO, pavyzdžiui, procesai, jų efektyvumas, uh, Tai buvo pakankamai konkretus procesas ir manau, kad labai svarbu, kad e, turėtumėm tokią koncepciją, tokią idėją, kurios link mes judame, e, pripažįstant, aišku, tą faktą, kad e, to pasiekti bus labai sunku kadangi, aišku, interesai yra labai įvairūs. Dabar dėl pilietiškumo, piliečių informavimo tie, kas užseima visumo išvietimu, e, stengiasi akcentuoti, kad labai svarbu pereiti nuo e, e, visuomenės informavimo prie veikimo, aktyvaus veikimo, ir iš tikrųjų, kad tas besimokantysis turėtų galimybę spręsti, kokių veiksmų jis galėtų imtis, nes kitaip tai bus tik tai informacija, tik tai mokymas ir nebus realaus veikimo. Tad labai svarbu galvoti apie įvairias rekomendacijas, kaip tapti aktyviam uh, tai svarbu kampanijose, kad galėtų žmogus galvoti apie savo gyvenim, gyvenimo būdą, savo galimus veiksmus. Mm, aišku, tokiu būdu stiprintumėm besimokančių gebėjimus, bet aišku, galutinis sprendimas jau besimokančio rankose. Labai svarbu, kad nesibaimintumėm griežtų diskusijų dėl pagalbos teikimo. Čia kalba apie paskutinę tą skaidrę. Um, manau, kad daug iš tų, kas užsima visomoje švietimu, būtent akcentuoja, kad pagalbos sistemos yra efektyvios, yra labai svarbios, tačiau taip pat svarbu pripažinti, jog svarbu galvoti apie tai, kaip mes sprendžiame problemas ir tas susirūpinimas tikrai yra labai aktualus, nes į, manau, kad labai svarbu kritiškai pažvelgti į pagalbos teikimą ir todėl aš užsiminiau būtent apie, apie tą knygą ir apie tas mintis. Ačiū, ponė Andrioti. Trumpai apie globalę pilietinę visuomenę ir apie Europos parlamento vaidmenį. Aš norėčiau pacituoti graikų akademiką, su kuriuo ką tik sustikau konferencijoje apie Europos tapatybės. Praeitą savaitę ši konferencija vyko. Jis e, kalbėjo apie krizę Graikijoje ir apie tai, kaip studentai m, mm, veikia, ką daro jie dabar, vyksta atgal. E, į salas dirbti tam, kad jas tarsi apgintų, nes galvoja, kad jas perims, užims e, neoliberalai su savo politiniais veiksmais. Ir jisai kalbėjo apie tai, kad vieni žmonės yra už, kiti prieš neoliberalią politiką ir mm, kad kai kurie nori grįžti prie gerbo valstybės idealo. Ir kyla klausimas, kas už viską sumokės, kas sumokės už gerbo valstybę. Jis parodė uh, uh, paveikslą, su, kuria, kuriame buvo pavaizduota, nuotrauka, kurioje buvo pavaizduota labai uh, stambi Danė moteris su labai liesu afrikiečių vyru. Ir jisai kėlė tą klausimą, kas apmokės uh, krizės kontekste ir besikeičiančio konteksto, galvant apie besikeičiantį kontekstą, reikia nepamiršti, kad mes turime būtent žiūrėti į kontekstą, nepamiršti jų plėtodami globalią pilietinę visuomenę. Dėl vertinimo, galvant apie ekonominę atskaitomybę, tai labai aktualus dalykas. Manau, kad mums reikia keisti paradigmą. Mes iki šiol vertinome tai, ką galima lengvai įvertinti ir išmatuoti, o dabar mums reikia pabandyti įvertinti tai, ką vertiname. Tai yra labai sudėtinga, naudojantis dabartinėmis tyrimų paradigmomis. E, susimo gyventame projektą, e, pagal kurį bandome įvertinti ekonominę ir socialinę prasme mobilumo idėją pavyzdžiui, žmonių siuntimas į kitas šalis, ar tai padėtų kelti informuotumą globaliniu mas, mastu ir plėtotų globalinę pilietybę. E, kol kas trūksta teorinio pagrindimo tokiems veiksmams ir mums e, vystomame švietime tie dalykai yra labai aktualūs. For your, for and... Labai ačiū Jums už įdomias ir svarbės diskusijas. Pereiname prie antros dalies mūsų viešojo svarstymo. Jam pirmininkaus ponas Noizeris. Dėkoju. Kolega e, kolegai Kačmarikui noriu padėkoti, pagirti iš tai, kad mes gerai tvarkomės su laiku. Ir dabar noriu išsakyti keletą dalykų prieš pradedant e, diskusijas e, antroje darbo grupėje. Aš, e, kaip ir e, komisaras Pievals, buvau anksčiau mokytojas labai svarbu ir labai man džiugu matyti, kaip žmonės siekia judėti, keisti viską, kad sukurtų geresnį pasaulį. Mes dabar galvojame apie Europos vystomojo švietimo strategiją, globalaus vystomojo švietimo strategiją. Valstybės narės, Europos parlamentas ir NVO turėjome dalyvauti šiame projekte procese ir sukurti prioritetus, mechanizmus, kad būtų galima numatyti vientisesnės intervencijas. Reikia pateikti pasiūlymą apie tai, kaip užtikrinti geresnį tarpusavio supratimą dėl vystamojo švietimo, kaip priemonės skatinant naują vystimosi paradigmą. Reikia politinių veiksmų nuos nuoseklumo, veiksmingumo vystimėsi, taip pat reikia dėkti žmogaus teisų požiūrį. Svarbu yra užtikrinti geresnį koordinavimą tarp Europos komisijos politikos priemonių ir strategijų strategijų, kurias įgyvendina valstybės narės. Taip pat reikia užtikrinti geresnę sąsąją su suinteresuotais asmenimis. E, reikia plėtoti vystomą švietimo strategiją nes kol kas daugelie valstybių narių tokių strategijų nėra. Norėčiau pirmiausia suteikti žodį ponui Kšištofui Stanovskui ir prašau jūsų neviršyti dešimties minučių. Labai ačiū šią galimybę, e, kad pristatyti jums e, globalų švietimą Lenkijoje. Aš noriu pasakyti, kad šis dalykas susijęs su Lenkijos istorija. Prieš 31 metus buvome pasaulio čempionai protestų srityje. Ir buvome prieš 30 metų pasaulio e, čempionai e, pasakyti ne. Tai vyko ne Tahiri e, aikštėje, bet laivų statykloje Gdanskė, kur solidarumas pradėjo savo veiklą. Mes E, mokame pasakyti ne, kad mes prieš kažką. Ir po dešimt metų, prasidėjus tiems protestams, jie suprato, mes supratome, kad nepakanka būti prieš, reikia prisimti ir atsakomybę. Ir mes pradėjome imtis atsakomybės už vietos bendruomenės, už visą valstybę. Vėliau, po keletos metų, tapome ES nariais. O šiandien pirmininkaujame ministrų tarybai, esame viena iš šalių donorių globalinėme e, vystomajame bendradarbiavime ir mes kaip šalis imamės atsakomybės ir ES lygmenių. Net ir platesnių pasaulinių lygmenių. Ką galima pasakyti apie globalinį švietimą? Reikia suvokti, kad nepakanka protestuoti, reikia imtis atsakomybės dėl vietos bendruomenės, bet reikia eiti ir toliau, peržengti egzistuojančias sienas. Kai galvojame apie tai, kam reikalingas globalus švietimas, kai kalbame apie Lenkiją, aiškiai e, turime pasakyti, kad galutinis tikslas įtraukti piliečius, juos labai gerai parengti, išlavinti, kad jie galėtų imtis atsakomybės, būtų aktyvūs ir tiesiogiai dalyvautų vystovajame bendradarbiavime. Jie turi gerai suprasti, kokie yra globalaus vystimosi iššūkiai turi turėti galimybę gauti geros kokybės vystomą išvietimą. Ir per pastarusius keletą metų įvyko nemažai pokyčių. Globalus švietimas ir pilietinis švietimas įdėktas į uh, Lenkijos švietimo sistemą ir tą e, didelę dalim padarė nevyriausybinės organizacijos. Aš pats uh, um, dirbau su administracija, kalbėjau apie tai, kad pilietinis švietimas turi būti įrašytas į mokymo programas ir kad globalus švietimas taip pat turėtų būti švietimo programų dalis. Nevyriausybinės organizacijos Lenkijoje pirmiausiai sėkmingai įdėgė, e, pasiekė to, kad į e, mokymo programas planus būtų įdėktas e, įdėkta šis rytis, šis švietimo rytis. Galiausiai e, tai tapo labai svarbus elementas e, rengiant mokytojus. Ir kas svarbu šiame procese? Tai, kad mes e, leidome nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti globalaus švietimo procese. Kitaip tariant, bendradarbiavimas vyksta tarp mokytojų ir nevyriausybinio organizacijų. Ir tai yra asmenis dalykas. Mes turime ir toliau įtraukti NVO į mokyklos veiklą. Dar norėčiau padėkoti už partnerių peržiūrą. Tai reiškia, kad keletas šalių vertino mūsų procesus ir tai buvo labai svarbi parama mums. Šiuo metu per pastaruosius akademinius metus numatytos mokytojams universitetų programos, juose yra elementai apie globalinį švietimą. Prieš dešimt dienų pirmą kartą e, Lenkija savo istorijoje patvirtino teisės aktą įstatymą dėl globalaus švietimo ir tai tampa svarbia dalimi e, mokymo programuose. Turėtume galvoti apie pagrindinius veikėjus. Vėl nevyriausybinės organizacijos yra centriniai veikėjai, bet reikia užtikrinti bendradarbiavimą tarp e, švietimo, užsienio reikalų, ir mokslo bei aukštojo mokymo ministerijų. Reikia palaikyti dialogą tarp partnerių. Ir šis dialogas buvo labai svarbus rengiant mūsų strategiją. Labai svarbi priemonė užsienio reikalų ministerijai yra um, stipendijų, dotacijų teikimas E, šiame procese dalyvauja užsienio švietimo, mokslo ir aukštojo e, mokymo ministerijos. E, dotacijos teikiamos mokytojams, mokykloms, tiesiogiai mokiniams, studentams, taip pat žiniasklaidai ir nevyriausybinėms organizacijoms. Žiniasklaida labai svarbi komunikuojant su visuomenė, bendruomenė, taip pat mokytojams žiniasklaida labai svarbi ir svarbu, kad būtų deramai pristatomi įvykiai pasaulyje iš e, globalaus švietimo perspektyvos. labai svarbu buvo tarpusavio supratimo memorandumo pasirašymas tarp švietimo ir uh, užsienio reikalų ministerijų. Taip pat e, e, susidariusi yra grupė tam tikra Lenkijos nevyriausybinio organizacijų, ji taip pat pasirašė šį memorandumą. E, jame atsispindi apibrėžimai bei susitarimai dėl to, kaip vyks bendradarbiavimas. Kai galvojame apie globalų švietimą, turėtume kelti klausimą, koks yra skirtumas tarp vystomojo bendradarbiavimo Europos Sąjungos, Kinijos, Rusijos, Turkijos, Brazilijos. Ar egzistuoja skirtumas? Manau, kad bent jau vienas skirtumas egzistuoja. Tai yra globalinis švietimas. Reikia suprasti kad, ir prisiminti, kad Rusija vos prieš keletą dienų e, įsteigė vystymo agentūrą. Aš pažįstu Rusiją, ten esu dirbęs, bet nesu tikras, kiek toli ji pažengs globalaus švietimo srityje. Mes Europoje plėtojame šį dalyką. Tai yra unikalus dalykas, kuriuo mes tikime ir manome, kad reikia ne tik investuoti, remti ekonomiškai vystimasi, tačiau mes taip pat turėtume padėti e, sustiprinti vietos bendruomenės, kad žmonės galėtų priimti patys sprendimus. Ir reikia suvokti, ką mes darome, ne tik e, kalbant apie didįjį verslą, bet ir apie piliečius. Būtent tai yra globalus švietimas. Reikia naudotis juo, suteikiant galių žmonėms, paremiant juos, ne tik teikiant humanitarnę ar kitą pagalbą. Tai sustiprins ir Europos pilietiškumą, pilietybę. Prieš keletą savaičių su komisare Georgieva kalbėjome apie tai, kad trūksta vieno elemento Europos sąjunga pristatančio ženklo konferencijoje. Mes vieną kartą tik matėme ES vėliavą. Tai reiškia, kad mes dažnai nematomi. ES dažnai kritikuoja, kad ji nepakankamai padeda. Tačiau mes tuo pačiu metu nepasiunčiame aiško signalo apie tai, ką mes darome. Ir mūsų piliečiai taip pat nežino to. Mes galime didžiuotis ir tuo, ką darome. Ir turime apie tai kalbėti. Galbūt e, reikia klausti, kas, koks bus tolesnis žingsnis. Pirmasis elementas turi būti toks klausimas, kaip valstybėms narėms tarpusavyje e, plačiau diskutuoti švietimo klausimais. Ar diskusijos dėl e, pilietinio ir globalaus švietimo būti pirmoji sritis, e, kurioje nustatysime ir aptarsime tam tikrus standartus. Mes e, negalime, aišku, kalbėti apie bendrus matematikos standartus. Būtent tokiu būdu mes galėtume e, kelti klausimą. Galiausiai, kaip reikėtų uh, pereiti nuo globalaus švietimo prie veiksmų. Vienas iš būdų, kaip tai padaryti, ką tik jį minėjau, yra uh, novatoriška finansavimo priemonė uh, taikoma pas mus, taip pat Vengrijoje, Čekijos Respublikoje, tai yra vieno procento įstatymas piliečiai turi teisę skirti 1 procentą mokamų mokesčių kažkokiam tikslui. Šio, šių lėšų nemaža dalis skiriama įvairioms organizacijoms, pavyzdžiui, pagalbos žmonėms organizacijai Čekijos Respublikoje, e, kai kurioms, tam tikroms nevyriausybėms organizacijoms Lenkijoje, kurios veikia Ir tai yra piliečių galimybė rinktis, ne politikų, o piliečių galimybė padėti užtikrinant realų vystimąsi. Ačiū. Yes, Labai ačiū, ponė Stanovskė. Noriu pakartoti, man svarbiausia problema tai yra kad pasaulinis švietimas yra Europos pilietybės pagrindas. Turbūt tai aišku kiekvienam Europos parlamento nariui. Toliau Helmutas Hartmaieris, prašom. Ačiū ponė pirminkė, ponios ir ponai, labai ačiū už kvietimą dalyvauti šiame svarbiame susirinkime. Man labai malonu kalbėti po kolegos ir draugo Stanovskio. Noriu palinkėti kuo geriausios sėkmės Lenkijai pirmininkaujant Europos Sąjungoje. Taip pat man valandu prisijungti prie daugelio čia dalyvaujančių mokytojų. Aš pats esu buvęs mokytojas, dirbau mokytoju ilgai ir manau, kad mūsų sudarytų visa klasė čia. Mano užduotis yra pagalvoti apie galimą strategiją Europos e, vystimos švietės, švietime politikai. Man atrodo, kad tokios politikos reikia ir turime gerus pagrindus tai politikai, nes praėjusiais metais buvo komisija, komisija parengė tyrim, tyrimą apie vystimus švietime ir informavimą. Šiame tyrime kalbame apie konceptualius klausimus ir pateikiamas rekomendacijos naudoti globalinį mokymasi šią savoką, kad tai būtų mokymosi e, veikla ir taip pat e, propagavimo darbas yra svarbus. Informavimas, propagavimas yra svarbu, tačiau imtis veiksmų taip pat yra svarbu. Viename, vienoje skaidrėje buvo minėtas Paulo Freari. Manau, kad galime iš jo pasimokyti apmąstymų ir veiksmų derinimo. Antras pagrindas yra tai, kad maždaug prieš dešimt metų įvyko didelė konferencija, e, kurią organizavo Europos taryba Maastrichte, Niderlanduose. Ši konferencija parengė deklaraciją Joje buvo apibūdintas e, globalusis švietimas kaip švietimą, kuris atveria žmonių akis ir protus, žvelgiant į pasaulio realybę, siekiant pasaulio su daugiau teisingumo ir žmogaus teisų visiems. Taigi kalbame apie turinį aiškiai ir tiksliai, kas yra pagrindas tokiai strategijai, kurią reikėtų sukurti. Tai yra strategija, kuri turėtų būti pagrįsta tarp disciplinarinių požiūrių. Tai yra vystamas švietimas, tarpkultūrinis švietimas, žmogaus, švietimas apie žmogaus teisės, apie taiką, švietimas tvariam vystimuisi. Čia dalyvauti įvairūs veikėjai ir man malonu buvo girdėti, kaip ponas Pilaksas sakė, kad tokia Europos strategija prisidėtų, papildytų nacionalinę veiklą, nes yra atitinkamų nacionalinių vyriausybių, švietimo sektorius, atitinkamas valstybės narėse, kurie dirba šį darbą. Ir taip pat, aišku, nevyriausybinės organizacijos. Tam, kad būtų galima pasinaudoti esamą patirtimi žemyną, mes sukūrėme tinklą, kuris jau buvo čia minėtas, Tai yra Jean tinklas, globalus švietimo tinklas Europoje. Tai yra nepriklausomas Europos tinklas, kurį sudaro nacionalinės vyriausybės, agentūros ir kitos organizacijos atsakingos už paramą ir finansavimą ir politikos kūrimą e, pasaulinio švietimo, pasaulinio mokymosi srityje. Joje yra 301 organizacija iš 20 šalių ir apskritai išlaidos sudaro daugiau kaip 100 milijonų eurų kiekvienoje šalyje. Šio tinklo pagrindas yra tai, kad mes stengiamės palengvinti palyginamą į tarptautinį mokymąsi. Mes dalėjomės nacionalinėmis e, strategijomis, daug dėmesio skiriame kokybei vertinimui ir darbo gerinimui, mes propaguojame keitimas informaciją ir atliekame kolegų peržiūrą. Tai yra mes, kaip kritiškai nusteikę draugai, vykstame į šalis, mus pakvietusias ir kritiškai vertiname jų esamą pasaulinio švietimo būklę ir plėtojimą Tai darėme Lenkijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Kipre, Niderlanduose, Čekijoje, taip pat Slovakijoje ir ketiname pradėti dar vieną tokį vertinimą. Viena iš rekomendacijų yra tai, kad reikia sukurti nacionalinę strategiją. Paprastai su švietimo ministerija kuriame pasaulinio švietimo strategiją oficialiajame švietimo sektorija, stengiantis sustiprinti tą pasaulinį mokymąsi oficialiajame sektorija, e, siekiant plėtoti tyrimus, plėtoti konceptualiai šią sritį. Ir ketinama suformuluoti šią strategiją neoficialiajam švietimo sektoriui. Tai yra popamokinis darbas su vaikais, jaunimu ir e, suaugusiaisiais. Ir stengiamės matyti, kokie čia būtų veikėjai e, visuomenės pusėje. Tik trumpai paminėjau šią nacionalinę partiją, nes yra daug kitų dalykų, kuriuos būtų galima paminėti. Nu, pavyzdžiui, galima būtų paminėti Čekijos nacionalinės tragediją ar Slovakijos. Taip pat egzistuoja tokios strategijos Ispanijoje, Portugalijoje. Įdomus pavyzdys yra e, Somijoje ir Airijoje. Tai yra tik keletas dalykų, kuriuos galima paminėti, kuomet nacionalinė patirtis yra kaip ir pagrindas, kuriant Europos strategiją. Tai kaip sukurti tokią Europos strategiją? Keletas mūsų rekomendacijų. Pirmiausia, svarbiausia būtų įtraukti visus atitinkamus veikėjus. Antra, reikėtų sukurti plačios nusavybės e, struktūrą ir skaidriai tai daryti. Trečia, nereikėtų skubėti reikia numatyti pakankamai laiko, sukurti aišku, aiškę vadovavimo struktūrą, išsiaiškinti konceptualius klausimus, kaip šiandien girdėjome, yra skirtingų požiūrių į šias savokas, rasti ir panaudoti sąjungininkus, sąjungus ne iš vystimosi srities, išplečiant partnerių E, frontą. Na ir įsivaizduoti šią strategiją kaip e, nuolatinį, tebesitėsinti darbą, jis galbūt neturėtų turėti galutinio tikslo. Manau, kad tai turėtų būti mokymosi strategija. E, aišku, reikia pasinaudoti esamomis nacionalinėmis politikomis, panaudoti kolegų peržiūros mechanizmus, taip pat e, šiaurės centro programas, kurios naudojamos e, naujosios valstybės narėse ir atspindėti DIR e, tyrimo, kurį atliko komisija rekomendacijas. Kas turėtų būti šioje strategijoje? Turėtų būti numatyti aišku strateginiai tikslai, reikėtų numatyti prioritetinius klausimus, nes tokia strategija negali apimti visų šios ryties e, aspektų. Ji turėtų turėti prietinę vertę iniciatyvoms valstybėms, valstybės narėse. Tokia strategija būtų komplementariško, e, komplementariškos esmės. Tai turėtų leisti sustiprinti koordinavimą tarp valstybių narių ir užmėgsti dialogą tarp komisijos ir valstybių narių. Reikėtų renkti susitikimus su valstybės narėmis ir svarbiausiais veikėjais, kuriant tokią strategiją. E, jos rezultatas turėtų būti stipresnė Europos, taip bet taip pat ir pasaulinė partnerystė, kad tai iš tikrųjų taptų tarptautiniais veiksmais ir e, tai turėtų leisti padidinti pajėgumus valstybės narėse, ypač taip vadinamose e, naujose valstybės narėse, nors šis terminas man pačiam nelabai patinka. Ne, man atrodo, pavyko pasisakyti per man skirtą laiką. Labai ačiū visiems uždėmesi ir uždalyvavimą diskusijoje. Much, Labai ačiū, pana Hartmeier. Ačiū už jūsų aišku pasisakymą. Supratau, ką jūs pasakėte. Mokymasis yra svarbiausias dalykas. Apmąstymas ir veiksmai. Visus kitus dalykus mes galime aptarti vėliau. Dabar Denis Kuber. Ačiū, aš nesilaikysiu savo pasisakymo uh, užrašų, kurie buvo išplatinti raštu. Aš pasistengsiu plačiau pakalbėti apie tai, kas jau buvo iki šiol pasakyta. Visų pirma, keli žodžiai gal apie e, Šiaurės pietų centrą. Galbūt ne visi žinote, kas tai yra. Jis buvo įkurtas prieš 21 metus, tuo metu, kai griuvo Berlyno siena. Tuo metu pagrindinė Šiaurės pietų centro misija buvo propaguoti e, globalų tarpusavę priklausomumą, solidarumą tarp e, e, tautų, tam, kad niekas nebūtų užmirštas, kai yra žiūrima į rytus. 2011 metais, prieš kelis mėnesius, buvo priimta nauja rezoliucija dėl Šiaurės pietų centro uh, įstatų, tą padarė Europos taryba, pabrėždama šios užduoties e, svarbą. Aišku, daug kas sakė, kad yra daug kas jau padaryta, bet dar daug ką reikia ir padaryti. Ir dar buvo misija praplėsta nauja užduotimi, galima apie tai irgi plačiau pakalbėti, tai yra žmogaus teisų ir demokratijos e, propagavimas už ES ribų, už Europos ribų, ypač kaimininiuose regionuose prie Europos, aišku, tai sėtina su mūsų rezoliucija, tai ką mes vadiname arabų pavasariu. Šiaurės pietų centras tai yra Europos tarybos institucija, kurie ir ES labai aktyviai dalyvauja per Europos komisiją, bet ir per Europos parlamentą, taip pat ir per e, regionų komitetą, kuris netiniai tapo šio centro veiklos dalyvių taip pat. Taigi labai svarbu yra akcentuoti ir šį institucinį bendradarbiavimą tarp Europos tarybos ir ES institucijų. Yra didžiulis ryštas dirbti kartu. O dabar norėčiau pasidalyti keliomis mintimis su jumis, pasiremdamas uh, šlovinga praeitėmi, tai yra Abraomu Linkolnu, kuris sakydavo, kad prieš sprendžiant, ką nors, pad... ką reikia daryti, visų pirma turi žinoti, iš kur esi ir kur esi. Taigi, iš kur mes esame. Jau daug kas yra apie tai pasakyta, taigi galiu čia labai trumpai tik tai pasakyti, kad mes pasiremėme dešimtimi metų visuomenės informavimo ir visuomenės švietimo apie tūkstantmečio vystimosi tikslus. Norėčiau čia gal pabrėžti du svarbius pasiekimus šiame darbe, ką apie tai, apie tai užsiminė ir mano kaimynas štai 2002 metų Maastrichto konferencija, kur buvo patvirtinta darbo programa iki 2015 metų o taip pat Europos konsensusą dėl e, vystomojo švietimo norėčiau paminėti. Tai yra įvairių suinteresuotų šalių e, bendro proceso rezultatas. Tai yra konsensusas, bendras sutarimas dėl to, kas yra visomas išvietimas, ką mes norėtumėm padaryti kartu, kad galėtumėm plėtoti vystomą išvietimą. Taigi, čia kas šiame kontekste yra įdomu. Jeigu mes paklaustumėm savęs, iš kurgi mes esame, tai yra tai, kad tas bendras vaizdas yra pakankamai komplikuotas. Yra labai daug institucijų, partnerių, kurie veikia šioje srityje. Ir vienas iš iššūkių, bendras iššūkis mums dėl kurio, manau, mes pasiekėme pakankamai gerų rezultatų, yra dirbti kartu. Prieš dešimtmetį gal tai buvo ne taip akivaizdu ir paprasta. Aš paminėjau daug institucijų, tai yra pavyzdžiui, Europos taryba, bet ir kitos institucijos, kurių veikla gal panaši, bet kurios galbūt dirba ne visuomet kartu. Ir mano kaiminas iš tai kalbėjo apie papildomumo svarbą. Svarbu, kad tai, kas yra daroma Europos lygmenių, kad tai papildytų darbas valstybių narių e, lygmenių. Aišku, nevyriausybinio organizacijų tinklas čia yra labai svarbus. Bet Lygiai taip pat svarbu akcentuoti pilietinės visuomenės e, veiklą. E, kaimynas iš kairės e, vadovauja Konkordui, tai yra pilietinės visuomenės, nevyriausybinio organizacijų platformai. Taigi labai svarbu sinergija ir papildomumas ir manau, kad per pasarąjį dešimtmetį daug ko pasiekėme šioje srityje. Dabar, kur mes esame? Kaip jau sakiau, esame tokiame procese, kur mes sugebėjome užsitikrinti ne vien tik tai geresnį bendradarbiavimą, bet taip pat sugebėjome tą bendradarbiavimą institucionalizuoti per um, į, įvairių veikiančių subjektų, įvairių partnerių bendrą darbą bendrą procesą ir tai akcentuojama Europos komisijos uh, ataskaitoje, yra daug strategijų patvirtinta, uh, valstybėse narėse, ypač ES naujose valstybėse narėse, bet taip pat ir Portugalijoje, pavyzdžiui. Tai yra, aš esu iš Portugalijos ir, ir turiu pasakyti, kad uh, Šiaurės pietų centras ten yra įsikūręs. Taip pat ir yra konkrečių uh, pastangų iš ES valstybių narių, um, ypač vidurio rytų Europos, bet taip pat Kipro, Maltos yra daug dėta. Uh, tikslinių pastangų per bendrą susitarimą, kurį pasirašė Europos komisija ir Šiaurės pietų centras, yra būtent ta veikla e, orientuojama, jai vadovaujama ir šie metai yra paskutiniai šio bendro sutarimo gyvenimo metai. E, DR studija taip pat svarbus pasiekimas, e, ji mums rodo aišku vaizdą, ko yra pasiekta ir yra taip pat išdėstyta ir visai lė rekomendacijų, į kokius prioritetus turime orientuotis ateityje. Ir pabaigai. Neseniai patvirtinome pirmąjį Europinį teisinį standartą dėl e, globalaus švietimo. Čia e, švietimo ministerijos 2011 metais patvirtino šį standartą. Ir dabar ką dab turime daryti? Tokie būtų prioritetai, pasiremiant, žinoma, tuo, ko pasiekėme iki šiol. O pasiekta nemažai. Toliau reikia plėsti geografinę apriepti. Turime Europos tarybos rekomendaciją. 47 Europos valstybės jie vadovaujasi dabar. Žinoma, galime pažvelgti į kaiminės valstybės, pavyzdžiui, Maroko, tarkim, tai yra šiaurės pietų centro artima kaiminė. Toliau reikia um, globalų švietimą stengtis įtraukti į bendrąjį švietimą E, Lenkijos atstovai teisingai akcentavo, e, kad kaip tai yra svarbu e, ir Lenkijoje daug ko jau yra padaryta, tačiau dar nedaugelie valstybių yra būtent globalus švietimas integruotas į bendrą įlavinimą, kas būtų labai svarbu. Ir tai reiškia, kad reikia intensyviau dirbti su švietimo ministerijomis. Ketvirtas svarbus dalykas būtų toliau glaudžiai sieti globalų e, vysamą švietimą su žmogaus teisų švietimu. Tai yra labai svarbu ne vien tik tai informuojant visuomenę apie e, vysomosios politikos svarbą, bet e, taip pat yra svarbu, kuomet dabartinėje europinėje situacijoje mes matome, kad radikalios partijos susilaukia vis daugiau populiarumo. Todėl turime sieti savo pastangas su tuo, kas yra daroma žmogaus teisų švietimo srityje. Ir galiausiai dar kartą reikia akcentuoti piliečio atsakomybės svarbą. Tai yra labai svarbu pabrėžti, kad turime ne vien tik tai teises, bet taip pat turime ir atsakomybę, turime atsakomybę um, savo visuomenės atžvilgių, savo planetos atžvilgių, naujų ateities kartų atžvilgių. Uh, Ir pabaigai, tik noriu paminėti, kad Šiaurės pietų centras 2012 m. gegužę Lisabonoje organizuos paneuropinę konferenciją, į kurią pakvies visos interesuotas šalis iš visos Europos ir planuos veiksmus 2012-2015 m. laikotarpį. Ačiū. Much, Labai ačiū ponui Huberiui. Galiausiai išklausysime Rylio Lapalaineno. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš atstovauju Konkordui. Tai yra Europinė grupė kuri e, atstovaujantį nevyriausybėmis organizacijoms, e, kurios e, veikia humanitarnės pagalbos teikimo sityje. Mes esame susibūrę daugiau kaip 1600 nevyriausybinio organizacijų. Mano pasisakymas bus iš trijų dalių. Pirmiausiai papasakosiu apie dabartinius įsipareigojimus, paskui paaiškinsiu, kodėl reikia Europos strategijos ir pateiksiu minčių, kaip ji turėtų atrodyti. Daug jau kartų buvo sakyta, kad egzistuoja nemažai įsipareigojimų. Prieš dešimt metų e, Europos taryba patvirtino e, rezoliuciją dėl vystamojo švietimo, kurioje pabrėžė jo svarbą. Maastrichto e, globalus švietimo kongresas buvo keletą kartų paminėtas, tai yra labai geras išėties taškas E, nes jis subūrė daug e, skirtingų veikėjų, buvo parengtas konkretus veiksmų planas, dėja jis nebuvo politiškai saistantis ir tai yra vienas iš klausimų, kuriuos aš vėliau kelsiu. Egzistuoja Europos vystimosi konsensusas, prasidėjo jo kūrimas 2005 metais ir jam priklauso ir vystomas išvietimas. Tačiau mes manome, kad to nepakanka, reikia toliau dirbti tam, tad būtų galima pasiekti konkrečių, konkretesnių rezultatų vystamo švietimo srityje. 2006 metais e, buvo e, konsensusas švietimo e, patvirtintas. Louis Michel pristatė jį 2007 metais Lisabonoje. Švietimo konsensusas išdėsto principus, tikslus, iššūkius, taip pat pateikia rekomendacijas įvairiems veikėjams. E, Vystamojo švietimo konsensusas sutelkia valstybinius, nevalstybinius e, veikėjus, tokius kaip NVO, e, ministerijas, nevyriausybinės organizacijas, SBO, Europos e, taryba, pilietinės visuomenės platformas. Tai yra svarbiausias dokumentas šioje srityje, bet problema buvo ta, kad šis dokumentas, e, e, švietimo, visuomas švietimo konsensusas nėra politiškai saistantis dokumentas. Europos parlamentas taip pat yra prieimęs nemažai rezoliucijų, pateikęs rekomendacijų, formuluotės yra labai geros dėl visuomojo švietimo. Komisija buvo irgi paminėta keletą kartų. E, buvo vystomasis švietimas įvertintas E, susumuotas dešimties metų darbas ir e, vystamas išvietimas laikomas struktūrinio dialogo dalimi. Matote skaidrėje argumentus dėl to, apie tai, kodėl toks svarbus yra vystamas išvietimas. Tačiau ko mums trūksta? Būtent strategijos. Pasakysiu, kad mums reikia Europos masto strategijos. Keletą e, minčių paaiškinsiu, iliustruodamas savo požiūrį. Mums reikia daugiau koncepcinio aiškumo, kaip kad daugelis iš kolegų sakė, prelegentų sakė. Prieš keletą metų e, buvo pradėta kalbėti apie e, vystomą švietimą, dabar jau suvokime, kad tai nėra kažkoks labdaros ar viešųjų ryšių dalykas. Tai yra e, sritis apimanti aktyvų mokymasi e, ir kitus dalykus. Ir tai yra siejama su globaliu vystimusi. Toliau, mums reikia institucinio pripažinimo visuomam švietimui kadangi tai yra labai svarbis rytis užtikrinant ilgalaikės trukmės nuoseklės įstomasias politikos priemonės, geresnį išteklių e, skirtų šiai veiklai panaudojimą. Toliau ilgalaikė kryptis, ypač dabar, e, svarstant būsimą daugiametę e, finansavimo programą, reikia mums strategijos, kuri leistų ES komisijai apibriežti ateitį vystamojo švietimo srityje. Ir taip pat e, reikia kalbėti apie menę veiksmų programą kaip vieną iš priemonių, kuri galėtų leisti pilietiniai visuomeniai aktyviau reikštis ir numatytų finansavimą. Mums reikia taip pat geresnių sinergijų tarp skirtingų e, veikėjų. Ir taip pat reikia kalbėti apie finansavimą vystovajam švietimui, bet reikia prisiminti, kad e, ši sritis e, yra labai svarbi ir keletas generalinių direktoratų užsima skirtingų priemonių įgyvendinimu. Reikia užtikrinti gerą bendradarbiavimą tarp skirtingų tarnybų ir taip pat veiksmų papildomumą, dirbant kartu su ne ES veikiais kaip valstybėmis narėmis ar nevyriausybinėmis organizacijomis. Galiausiai e, reikia nepamiršti, kaip svarbu vertinti kokybę darbo, e, mokytis toliau strategija, veiksmų planai leistų įdėkti daugiau sistemiškumo vertinant veiksmus, taip pat palengvintų mokymasi iš patirties tarp skirtingų institucijų ir veikėjų. Kaip reikėtų veikti? Pirmasis pasiūlymas. Jį matote skaidrėje. Mes manome, kad geras pagrindas strategijai būtų Europos e, vystomo švietimo konsensusas e, jam plačiai pritarėma, tai yra tarsi referencinis dokumentas, kurį naudoja tiek valstybės, tiek nevalstybiniai veikėjai. Taip pat e, komisijos dėr e e, tyrimas yra labai svarbu, tai gali būti strategijos dalimi. Ir reikia galvoti apie finansavimą. E, finansavimo galimybės. Reikia toliau e, tikslinti konkrečius tikslus. Matote iš skaidrės, kad egzistuoja penki konkretus tikslai. Reikia vientisumo, derinimo, įskaitant sinergijas e, tarp komisijos tarnybų ir papildomos veiksmų dirbant su valstybėmis narėmis, kokybė, mokymasis, apimant stebėjimą, organizaciją, uh, Taip pat reikia globalios perspektyvos, įtraukti ne europinius veikėjus, e, globalinės iniciatyvas, didinti informuotumą, e, dotacijos, e, administravimas jų, nesudėtingi mechanizmai. Taip pat Europos komisijoje vystamojo švietimo programų valdymas turi būti atliekamas veiksmingai. Norėčiau konkrečiau pasakyti apie tai, kad e, dabar vyksta diskusijos dėl e, daugiametės finansavimo programos ir mes, Concord e, valdyba, pateikime savo pasiūlymus dėl to, kokios priemonės turėtų būti taikomos, e, siekiant plėtoti pasaulinę globalią plėtinę visuomenę, e, kaip reikia kelti informuotumą, renkti kampanijas, gilinti žinias. Ir buvo jau anksčiau sakyta, kad reikia e, daugiau kalbėti apie pasaulinę pilietinę visuomenę. Globali e, visto, globalus vystomasis švietimas e, buvo svarstamas Europos parlamente, Vadovo taryba taip pat turėtų išreikšti savo pritarimą atitinkamiems pasiūlymams ir tai e, leistų įgyventi ES mastu kur kas sistemiškesnę politiką. Yra pateikta daug rekomendacijų ir dabar, ko mums reikia, yra vienintelis dalykas - politiškai saistantis dokumentas yra tas dalykas, kurio mums trūksta. Ačiū. Ačiū, ponė Lapalainenai. Prieš e, steigdam žodį pasakyti kitiems, norėčiau paprašyti komisijos pasisakyti. Ačiū, aš esu Kristianas Šmitas, naujasis e, visuomenės ir uh, vystimosi skyriaus uh, vadovas. Pirmiausia, keletas pasisakymų išklausius jūsų pasisakymų dėl komisijos įsipareigojimų. Girdėjote komisaro Pibalkso įsipareigojimus e, informuoti piliečius remiantis DER tyrimo rezultatais ir mes norime vystymas išvietime pakelti prioritetų lentelėje, ypač atsižvelgiant mūsų pasiūlymus dėl kitos finansinės perspektyvos. Mes norime padidinti e, e, bendrą vokelio dydį dirbant su pilietinė visuomenė 20 procentų, tai mums leistų padaryti daugiau šioje srityje. Antra, kalbant dėl strategijos ir procesų, paramos procesų, mes pradėsime, kaip jau buvo komisaro minėta, kvietimą teikti pasiūlymus spalio mėnesį, kur temos bus veiksmingumas, didesnis poveikis, mažiau fragmentacijos ir šiame kontekste mes norėtume įgyveninti visas DIR tyrimo rekomendacijų taip pat ir tas, tas rekomendacijas, kurias čia išgirdome. Ponas Hartmaieris e, labai naudingai išdėstė visas iš eilės, pirmiausia, ryšys su oficialiu švietimu, užtikrinant komplementariškumą su valstybėmis narėmis. Ir reikėtų pasirengti valstybių narių mokymo programomis. Antra, ką, ką minėjo paskutinis kalbėtojas, reikia palengventi ryšius tarptų, kas įgyvendina projektus, kad būtų galima valdyti e, žinių apimti. Ir mes prisimisime užduoti tai koordinuoti turbūt konferencijos būdu, kad e, sėkmingi projektai galėtų vieni iš kitų pasimokyti. Trečia, kvietime teikti pasiūlymus, užtikrinsime, kad būtų, e, būtų tinkamas e, geografinis balansas kad būtų apimamos, e, apimama visa Europos Sąjunga. Ir ketvirta, kaip visada, mes sieksime didesnės pritinės vertės, užtikrinant, kad finansuojama veikla iš tikrųjų prideda vertės Europos lygmenių ir informuosime apie Europos politiką. Pone Kerer klausė apie poveikį. Man atrodo, tai turėjo būti penktasis e, dalykas, į kurį reikėtų selgti dėmesį. Labai sunku įvertinti švietimo poveikį, nes tas poveikis pasireiškia per ilgą laikotarpį, bet mes pasistengsime per eurobarometrą išsiaiškinti, ar europiečių požiūris į visą laiką bendradarbiavimą gerėja bėgant laikui. Eurobarometras ten turi konkrečių uh, klausimų šioje srityje ir kol kas rezultatai yra geri, tačiau sunku pasakyti, ar tai yra dėl to, kad ką mes esame nuveikę, ar kiti dalykai taip pat daro e, įtaką žmonių požiūriui. Tačiau krizės metu pozityvų yra tai, kad e, toks vertinimas neblogėja. Tai išeities taškas. Ir pakomentuosiu pabaigai turinį, kokia turėtų būti vystoma švietimo koncepcija. Mes išklausome jūsų požiūrių. Manau, kad beveik visi sakė, kad tai turėtų nebūti vien tik tai labdara. Ir aišku, kad e, komisija su tuo sutinka. Kažkas sakė, kad ryšys tarp galingo davėjo ir e, dėkingo gavėjo nėra tas modelis, kuris mums reikalingas. Ir manau, kad busimoji vystamojo politiko komunikatas E, e, pademonstruos, kad mes nesame galbūt tokie galingi kaip davėjai ir galbūt kai kurie gavėjai nėra tokie dėkingi. Tai žinoma, nėra pakankama. Toks požiūris nėra pakankamas. Man labai patiko ponas Ratlikovas definicija dėl atsakomybės. Pasaulinis e, švietimas yra labai svarbus visų žmonių orumui. Tačiau, žinoma, pedagoginis iššūkis yra pasakyti e, studentams, kad mes padarėme betvarkę, pasaulio tvarka neteisinga, dabar jūs turite viskas tvarkyti. Taigi linkiu kuo geriausios sėkmės mokytojams, mokytojams, kuriems teks pateikti šį šią idėją e, vaikams. Manau, kad tai turėtų būti ir šioji dimensija viso mūsų turinio. Mes sutikėme įgūdžius, kurie yra svarbus tam, kad galėtume tai išgyventi pasaulyje. Ar jūs e, būtumėte rinkėjai, mokesčių mokėtojai, ar migrantų keleiviai, ar keliautojai, turistai, vartotojai, ar verslininkai dirbantis privačiajame sektorėje. Jūs dirbate, čia, dirbate privačioje globalioje, globalioje ekonomikoje ir tikimės, kad jūs kaip europiečiai galėsite e, sukurti tą įtraukiantį augimą. Nes tas įtraukiantis augimas yra taip pat vystamojo bendradavimo politikos e, aspektas. Taigi visi tie įgūdžiai turėtų būti šios koncepcijos dalis. Čia norėčiau ir baigti, labai padėk, padėkoti norėčiau parlamentui už šio klausimo suorganizavimą ir noriu patikinti visus, kad mes rimtai vertome, vertiname šį renginį ir išklausome atidžiai visų požiūrių ir imsimės veiklos šioje srityje per ateinančios savaitės ir mėnesius. Ačiū. Ačiū, ponia Šmitai. Ačiū už jūsų pasisakymą Europos komisijos vartu. Dabar norėčiau steikti žodį parlamento nariams. Ir norėčiau surinkti klausimus e, ir pastabas ir po to ekspertai pateiktų savo atsakymus. Pirmiausia, ponia Keller. Labai ačiū. Daugelio nacionalinių agentūrų išklausėme pasisakymą apie tai, kaip jūs, ką jūs veikiate, kaip jūs ką darote. Tai yra labai gerai, Ir manau, kad visi jūsų minėjote kolegų peržiūrą, kurią vykdote su kitomis šalimis. Kokie yra tokių dalykų rezultatai? Ką pamatėte, kad kas veikia, ar kaip kitos šalis esate kritikavę, kokios jūsų būtų išvados, kokios pamokos, ar ko nors pasimokėte iš kitų, tai būtų įdomu išgirsti. Aš asmeniškai sutinku su pasiūlymu sukurti ES strategiją ir koordinavimo mechanizmą. Na ir klausimas valstybėms narėms. Ką Jūs manote apie tai? Ar manote, kad tai yra gera mintis? Ar Jūs sutinkate, kad Jūs koordinuotų ES? Tas vas klausimas būtų ir komisijai. Ar Jūs būsite pasirengę vykdyti bendrą strategiją ir koordinuoti čia aš turiu galvoje privalomą strategiją, o ne tiesiog gražius dokumentus. Tačiau jeigu neturime privalomo veiksmų plano, tai nieko gero iš to nebus. Na ir pagaliau klausimas komisijai taip pat. Išgirdome konkrečių pasiūlymų iš Konkordo dėl daugiametės finansinės programos. Ar jūs e, esate pasirengę priimti tokius pasiūlymus dėl e, tokių e, pakeitimų pačiame vokelėje? Ačiū. Pone Lovin ir po, po to ponas Geransas. Ačiū. Kolegė uždavė pačius svarbiausius klausimus. Aš tą progą norėčiau pakartoti savo klausimą iš ankstesnės diskusijos dalies dėl e, vystimos švietime turinio. Kai kalbam apie veiksmus, Tai aš neturėjau galvoje individualių veiksmų, o greičiau valstybinio ligmens veiksmų, turint galvoje, kad periname prie pasaulietinės visuomenės, e, kalbame apie pasaulinį pilietiškumo jausmą, yra akivaizdus institucijų trūkumas, jo, kurios turėtų e, galių, turime jungtinės tautas, e, aplinkos agentūrą ir taip toliau, tačiau turime nerimą keliančių ženklų, kai trūksta tarptautinio valdymo. Pažvelkime į Somalį, pažvelkime į pasaulinių vandenų e, būklę. Tie dalykai nėra valdomi visiškai. Ir tos problemos kils ateities kartoms. Mano nuomonė, tai būtų labai svarbus aspektas e, vystimos išvietime aspektu. Kaip ir komisija sakė, negalime parodyti visos betvarkės ir pasakyti, kad dabar jūs patys turite, tai yra jaunoji karta turi viską sutvarkyti atskirai kiekvienas. Reikia kurti institucijos, plėtoti esamas institucijas ar panašiai, kad galėtume e, pabandyti kažkaip šias problemas išspręsti. Ačiū, panas Gerensas. Merci. Le sujet est bien trop vague. Ačiū, tema labai plati. Pabandysiu gal tik tai tris aspektus paliesti. Koncepcijos klausimą, aš sakyčiau, reikia būti atsargiems, kad vystomasis švietimas netaptų indoktrinacijos sinonimu. Man atrodo, kad e, viešosios valdžios vaidmuo pilietinės visuomenės atžvilgių yra būtent suteikti pilietiniai visuomeniai tribūną, platformą, galimybę keistis nuomonėmis bet reikia turėti omenyje, koks turi būti turinys. Aišku, jeigu pilietinė visuomenė priima tai, kas jai pateikiama, dar yra geriau. Ir tai yra galimybė suartinti požio taškus. Ir čia aš galvočiau apie struktūrinio dialogo svarbą. Ir ponia Keller ir aš pats turėjome galimybę dalyvauti tokiame dialogė atstovaudami Europos parlamentui. Ir ponas Pibalks pranešė Buda, apie Budapešto um, dokumentus būtent tais tikslais uh, orientuotus taip pat. Ir manau, kad reikėtų uh, kad tas variklis sklandžiau veiktų. Taigi, ar galvotumėm apie Europos strategiją kažkokią tai, aišku, didžiosios strategijos e, yra baisus dalykas, jeigu yra tik tai tikslai, bet nėra konkrečių veiksmų. Taigi, ar galvotumėm ar apie Europos biudžetą, ar valstybių narių biudžetus, ar būtų finansuojama iš ir tų ir tų šaltinių, bet bet kokiu atveju visų pirma reikėtų sutarti dėl pridėtinės vertės, kurią galėtų suteikti Europos Sąjunga e, finansuodama ar bendrafinansuodama Šiaurės pietų centrą, pavyzdžiui, iš tikrųjų turint omenyje e, jo darbą per 21 metus, galbūt galėtumėm galvoti apie kažkokį tai e, x procentą skirtą visuomenės informavimui, dėmesio patraukimui iš šios klausimus, kad visuomenės nuomonė tuo domėtųsi. Uh, Trečias dalykas, manau, svarbiausias dalykas, aš um, gal pavėlavau į diskusijas, galbūt nežinau, ar, ar gal jau buvo kalbėta šio klausimu, bet tai būtų uh, partnerių klausimas, pietų partnerių klausimas. Pavyzdžiui, jeigu galvojame apie strategiją, strategija turi būti paremta tam tikrais ramščiais. Uh, vienas iš tų ramščių yra Kotonų konvencijų įrašytas, tai yra konvencija, kuri numato pilietinės visuomenės stiprinimą, tai yra vienas iš naujų veikiančių subjektų vystimosi kontekste ir AKR valstybėse, būtent tai būtų pilietinės visuomenės stiprinimas, nes mums tai yra labai reikalinga ir jeigu galvojame apie biudžetą, tai visų pirma svarbu, kad naudą gauna, paramą gaunančiose valstybėse būtų pilietinė visuomenė visuomenę, kuri būtų tas tvirtas ramstis um, valdysenos uh, klausimų, kad būtų labai aiškus svertas, atsvara tai uh, valstybės uh, galiai, kad pilietinė visuomenė galėtų aiškiai kritikuoti valdant, valdančiasis jėgas. Taigi, galvojant apie partnerystę su pietų valstybėmis, Pagrindinį dėmesį reikia skirti būtent šiam klausimui. Reikia įvertinti, kokia yra situacija, koks yra tas ryštas įsipareigojimas iš AKR valstybių pusės ir iš ES pusės um, pilietinės visuomenės um, tuose AKR valstybėse stiprinimo klausimu. Aišku, galbūt ta mintis yra pakankamai miglota ir tai tikrai nedrasna mūsų. O aš manau, kad būtent visą dėmesį reikėtų skirti šiam klausimui būtent pasistengiant um, ištaisyti tos trūkumus, nes esu tikras, kad tų, tų silpnųjų vietų yra ir savo diskusijose turėtumėm galvoti apie tas silpnasias vietas, apie tos trūkumus ir ieškoti galimybių tas spragas užkaišyti. Commission... Penki kalbėtojai dabar bus, nes komisija turbūt nori sureaguoti. Taip? Kiekvienam skiriu po tris minutės iš penkių kalbėtojų. Pone Šmitai, ne? Tai grįžtame prie ekspertų. Lepalainen, Huber, Lepalainen ir Stanovskis. Dėkui, pirmininkė. Aš pabandysiu atsakyti klausimą dėl pareigų. E, valstybė labai svarbi, bet kas yra valstybė? Tai yra individai. Tokiu atveju e, turime e, galvoti apie žmogų atskirą ir kilti aukščiau link tam tikrų struktūrų. Strategijos e, turi gal pasakyti, kaip reikėtų traukti skirtingus veikėjus ir numatyti skirtingas prievolės. Europos Sąjungai reikia Europos švietimo strategijos. Aš trumpai paaiškinau, kad egzistuoja keletas jau susitarimų, tačiau mums dabar reikia politiškai saistančios sistemos, kad būtų į mus žiūrima rimtai egzistuoja galimybė papildomiems valstybių narių veiksmams, e, pilietiniai visuomeniai, mokslininkams, akademikams. Tačiau svarbiausias dalykas yra tai, kad mes turime nebe taip veikti, turime dirbti toliau per ateinančius dešimt metų, jeigu nenorime, kad viskas baigtųsi, bet. Ir aš norėjau būtent tai pabrėžti. E, kitas dalykas, kotonų sustarimas, visiškai sutinku su tuo, kad labai svarbus jisai ir to reikia globaliai e, pilietiniai visuomeniai. Iš pilietinės visuomenės pozicijų reikia pasakyti, kad galvome apie ateitį, apie tai, kad egzistuoja pilietinė visuomenė, vyriausybės, valstybės ir mes turime galvoti apie globalų požiūrį į visus procesus. ES turi taip pat, e, galvojant apie tai, suvaidinti savo vaidmenį, e, plėtojant strategiją. Dėkui dabar ponas Huber. Buvo pateikta klausimų, kuriuos negalėčiau atsakyti. Pavyzdžiui, ES privaloma strategija, aš čia išklausysiu komisijos nuomonės dėl e, peržiūros, partnerių peržiūros, taip pat, jeigu kiti atsako, bet aš manau, kad mums reikia e, dirbti kartu ES lygmenių e, ir pildyti, papildyti veiksmus, kurie atliekami uh, nacionalinių lygmenių reikia ir Europos tarybos lygmens, tada mes e, užtikrinsime ryšį tarp e, švietimo žmogaus teisų srityje, piliečių švietimo ir taip pat reikia dirbti kartu su švietimo ministerijomis. Dabar pereisiu prie prancūzų kalbos. Noriu padėkoti ponui Giorinsui, kad jis priminė e, mums, e, jog e, anglų kalba nėra vienintelė oficiali ES kalba, taigi atsakysiu jums prancūziškai. Ponas Giorinsas paminėjo du labai svarbius dalykus, tai yra finansavimo problema. Mes visi suvokiame, kokią rimtą finansų krizę mus yra ištikusi valstybės narės ir kad Europos Sąjungos institucijos e, taip pat turi spręsti krizės sukeltas problemas. Ir ponas Giorinsas e, pasiūlė bendro finansavimo galimybę. Tai, mano nuomonė, yra labai sveikintinas pasiūlymas. Dėl pilietinės visuomenės ir jos svarbos jis paminėjo labai vieną svarbų dalyką. E, yra dedamos tam tikros pastangos, pirmiausiai pro, gyventinama programa skiriama Afrikos kaimo vietovių jaunimui, siekiama kurti organizacijas pagal Europinių organizacijų modelį ir e, programa valdoma, gyventinama bendrai dirbant su Europos komisija. Ir ten, kur nėra demokratija tvirta, gana sudėtinga dėkti nepriklausomus nuo valdžios pilietinės visuomenės elementus. E, tačiau e, reikia, reikia tikėtis, kad e, demokratinio pereimo procese stiprės ir pilietinės visuomenės organizacijos. Tačiau tai yra labai sveikintini žingsniai. Dėkoju ponui Huberiui, dabar ponas Atmairis. Mano prancūzų kalba nelabai kokia, tai aš tęsiu pasisakymą savo angliškai, nors tai nėra mano gimtoji kalba. Dėl partnerių peržiūros. E, partnerių peržiūros e, pademonstravo, kad e, šalis turi daug patirties, vyksta skirtinga veikla, tačiau paaiškėjo, kad trūksta uh, E, nuoseklumo ir tai yra tipiškas dalykas vystymo srityje e, vystomoji politika, žemės ūkio politika, gyvenama komisijos ne, ne, nėra nuoseklios, tarpusavėje suderintos. Trūksta nuoseklumo ir mūsų svarstamuose klausimuose. Trūksta e, veiksmų derinimo. Ne visur yra tai, kaip Lenkijoje, kur švietimo ir užsienio reikalų ministerijos yra greta. Ir daugelie šalių šios ministerijos nesikalba, nebendrauja. E, dėl to kyla daug problemų. Reikia dialogo taip pat. Daugelį šalių trūksta išteklių, pinigų, ne visiems labai gerai sekasi, taip sekasi kaip Niderlanduose ar Skandinavijos šalise, kur skiriame daugiau lėšų. Uh, šiems dalykams. Daugelį kitų šalių labai trūksta išteklių ir pinigų. Daugiau vientisumo, koordinavimo veiksmų, dialogo, daugiau išteklių. Tai yra dalykai, kurie atsispindi mūsų išvadose. Dar vienas pastebėjimas dėl švietimo turinio. Manau, kad egzistuoja dabar tendencija per nelik pabrėžti, kaip svarbu lavinti individą. Struktūrinių pokyčių klausimai, struktūriniai elementai kartais nederamai pamirštami. E, tokia tendencija e, reiškia visoje visuomenėje, ne tik švietimo srityje. Individas e, teigiamai yra atsakingas už pokyčius pasaulyje, bet tai yra pernelyg didelė našta individui. Aš sutinku, kad e, egzistuoja asmenė atsakomybė, tačiau individas negali m, mm, būti atsakingas už tai, kas struktūriškai yra neteisingai. neteisinga. Dar vienas pastebėjimas. Švietimas niekuomet negali pakeisti politikos priemonių stygiaus. Švietimas negali būti laikomas atsakingu už pokyčius pasaulyje. Švietimu galima parsirenkti pokyčiams, galima sukurti įgūdžius, e, žinias įdėkti, kurios yra būtinos žmonėms dalyvauti pokyčiuose, tačiau švietimas negali būti pakaitalas. E, švietimas negali ir neturėtų būti laikomas atsakingu už visas problemas visuomenė. Tai būtų ne, pernelyg didelė našta švietimo sistemoms. Ačiū. Dėkoju ponui Hatmairiui. Dabar ponas Stanovskis iš Lenkijos. Tai yra šalis, tarsi pavyzdinė, kur e, švietimo ir užsienio reikalų ministerijos e, yra greta. Aš manau, dėl tos priežasties Tikiu, kad e, e, globalus švietimas, vystimas švietimas turi būti pas pilietybės esmė, Europos pilietybės pilietiškumo esmė. Ir tai leidžia atsakyti į kelis svarbiausius klausimus. Su pirma, ar galime kalbėti apie bendrą strategiją, privalomą strategiją. Dar kartą noriu pakartoti, mes nesame pasirengę kalbėti apie privalomą bendrą strategiją, apie matematiką. Mm, Globalus švietimas yra pilietinio švietimo dalis ir tai yra dar delikatesnis klausimas. Su kaimynais vokiečiais pradėjome diskusijas dėl vadovėlio, istorijos vadovėlio rengimo. Vokietijos, Lenkijos istorijos vadovėlio rengimo, kad nekompromituotumėm istorijos, bet kad galėtumėm bendrai sutarti, kaip mes galvojame apie istoriją, kaip mes ją matome. Tai yra lemiamas klausimas, ar esame pasirengę kalbėti apie švietimą tokioje situacijoje, kur mūsų švietimo sistemas yra visiškai skirtingos. Tėvų vaidmuo, vietos bendruomenės vaidmuo, vaidmuo Vietos valdžios institucijų vaidmuo mūsų šalise yra visiškai skirtingas galbūt. Galbūt tai ir geras dalykas, ben, norint bendrai dirbti, bet labai svarbu, kad visi, taip pat ir komisija, būtų geriau pasirengę. Juk yra um, metodikų, kaip įvertinti švietimą, tačiau dabar dėje Europos lygmenių mes dar nesame patyrę tais klausimais. Dar vienas svarbus elementas uh, Ar mes norime sukurti kažką tokio, kas būtų bendro? Tuomet mums reikia partnerių ir pietuose, šiaurėje, bet mums reikia taip pat ir nevyriausybinės be, organizacijų bendruomenės. Reikia tų, kurie dalyvauja uh, visuomajame bendradarbiavime pietuose realiai kad ne vien tik tai turėtumėm e, europinius dokumentus, bet realiai pasiektumėm tuos savanorius, kurie dirba vietoje. Ir galiausiai turime atsakyti klausimą, ar tikime, ar laukiame iš piliečių, kad jie bus atsakingi, kad jie imsis veiksmų, kad ne vien tik tai pasitikės valdžia ar kažkokiamis agentūromis, kad jos nuveiks visą darbą, bet ar mes tikimės taip pat ir, pavyzdžiui, iš mokyklų bendruomenė, kad jos kažką padarys dėl savo partnerių, tarkim, pietuose Ar mes tikimės, pavyzdžiui, iš vietos valdžios institucijų, savivaldybių, pavyzdžiui, ir taip toliau, kad jos, o, tarkim, užmėgs glaudžius ryšius su partneriais, tarkim, Ramijoje vandenino regione. Ar mes tikimės, kad jie taps aktyviais partneriais? Esu tikras, kad jeigu globalus švietimas bus darbo atverkės e, pirmose eilutėse, tai bus Europos vystomo švietimo e, ženklas, etiketė. Some, uh... Ačiū ponai Stanovski. O dabar dar komisija. But... Were, think, very, uh... Galbūt nebūtina, kad aš pasisakyčiau, bet tiesiog buvo užduota keletas klausimų, tai sureaguočiau, ar bus kokia strategija iš mūsų pusės. Bus komunikatas dėl darbo su nevalstybiniais subjektais ir vietos valdžia, apie tai komisaras jau yra paskelbęs, pažadėjęs tokį komunikatą. Ir e, kaip įprasta, įtrauksime taip pat ir skyrių dėl vystoma švietimo. Mūsų požiūriui, man atrodo, šioje salėje puikiai dera, panašus yra, kad svarbiausia yra pradėti gyveninti tas rekomendacijas, kurios suformuluotos studijoje. Taigi, Labai džiaugiuosi tuo, ką šiandien girdėjau, kad yra e, ryšto žengti į priekį. Labai dėkoju Konkordui, ypač už skaidrę su tuo planu, kuriame tikrai daug kas pasakyta apie tai, ką mes, kalb, apie ką mes kalbame šiandien. Ir komunikatė bus apie tai kalbama, ar, ar mes dirbsime kartu ir aš pasakyčiau už šį variantą. Ir manau, kad galbūt žiaurai atsakingos skyriaus e, darbuotojams čia būtų tas darbas paliktas, bet dėl strateginio požiūrėm tikrai, manau, visi sutarėme dėl to, ką reikia daryti. Toliau kas bus naujoje daugiametėje finansinėje programoje, kiek pinigų bus skirta. Vėlgi, komisaras, e, ką pasakė, aš tik pakartočiau, kad bus visų išorės priemonių paketas pasiūlytas gruodį. Šiuo konkrečiu klausimu bus e, dvi kryptis dėl e, globalių iššūkių, globalių svarbių dalykų ir kaip komisaras Piebalks minėjo, būtų galvojama apie 20 procentų padidinimą lėšų skirtų visuomam švietimui, kadangi visuomas išvietimas yra labai svarbus, labai svarbu jį įtraukti į bendrąjį ugdymo turinį valstybėse narėse. Ir reikia galvoti ne vien tik tai apie oficialią vystimusi skirtą pagalbą. Ir nors ir yra numatomas 20 procentų padidinimas, manau, kad mes visi turėtumėm sutarti, kad tai neturėtų būti vienintelis šaltinis finansuoti darbą šioje srityje, kad reikėtų galvoti ir apie kitas sritis. Ir dar porą žodžių apie ugdymo turinį. Uh, Pone Keller teiravosi, ar komisija yra pasirengusi koordinuoti šį darbą. Visuomet esame pasirengę, tačiau nereikia galbūt švaistyti laiko. Visų pirma, reikia, kad iš valstybių narių būtų tas noras dirbti šioje srityje. Ir teisingai, jeigu pažvelgtumėm į kitas e, sritis, tai jau galvojame apie tai, kad reikėtų integruoti šį klausimą į formalų ūkdymo turinį. Tai realistiškai visų pirma reikia įvertinti, kiek valstybės narės galime stumti tą kryptimį. Realistiškai reikia įvertinti, kiek pasieksime tuo stumimu. Visų pirma, reikia galbūt įvertinti, ko galima būtų pasimokyti valstybės narėse iš to, kas yra dabar padaryta, bet žinoma, jeigu siektumėm to privalomo koordinavimo, tai visų pirma reiktų realiai vertinti, kiek tai būtų įmanoma. Ačiū, pirmininkė. Commission. Ačiū komisijai, manau, kad e, buvo būtina išklausyti komisijos. Ir dabar manau aišku, kad ne tik dialogas tarp valstybių narių ir komisijos yra svarbu, bet taip pat ir Europos parlamentas, NVO ir vietos uh, institucijas reikia įtraukti į šį procesą. Noriu užbaigti šiais komentarais. Man atrodo, kad buvo labai įdomus rytmetys. Aptarėme pavyzdžių ir patirties, kurie gali padėti pagerinti mūsų bendradarbiavimą. Neabejoju, kad e, vystimasis švietime yra svarbiausia priemonė, kuriant e, kritišką žinojimą ir kurti atsakingą pilietiškumą, naujai, naujai iššūkiai galbūt galėtų leisti suteikti, suteikti daugiau galių e, piliečiams, kad jie galėtų rūpintis savo vystimusi ir savo lūkesčius nukreipti, e, atitinkamai formuoti valstybės, bentarnės bendruomenės prasme ir stebėti tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą. Kaip žinote, Mums reikia konkrečių politinių veiksmų ir finansinių įsipareigojimų e, vystimus švietime Europos Sąjungoje, kitam teisėkuros pasiūlymo e, vystimo ir bendradavimo priemoniai. Esu įstikinęs, kad šis klausimas prisidėjo prie diskusijos apie būsimą komisijos pasiūlymą. Iš Europos parlamento pusės mes rimtai ištirnėsime galimybę parengti pranešimą e, vystimui su švietime, kas prisidėtų prie aiškesnės ES politikos dėl ES vystimos švietime strategijos ir e, priemonės. Kaip tai būtų sunku, jeigu visos pusės e, dirbs kartu, tai bus įmanoma pasiekti konkrečių rezultatų. Na ir pagaliau noriu baigti šį, šią diskusiją pacituodamas Paulo Ferrerą, kuris sakė, kad švietimas arba veikia kaip priemonė, naudojame palengvinti jaunosios kartos integravimą į esamą logiką ir pasiekti suderinimumo, arba tai yra laisvės praktika, priemonė, kom, su, e, su kurios pagalba vyrai ir moteris e, stengiasi susidoroti su e, realybė ir e, dalyvauti visame pasaulyje. Dėkoju visiems už dalyvavimą šiame klausime. Pirmininkas dėkoja vertėjams. Ačiū visiems ir ačiū e, mano bendra pirmininkui. Ačiū.